Uh, uh, hello, dear friends, once again. Mėly kolegos, laba diena. Labai kviečiu jūs e, susėsti ir pradėsime mūsų įtre komiteto posėdžio paskutinėje dalį. Tikimės posėdį užbaigti iki šeštos, ar ne? Šeštos Taip, šeštos vakar. Maždaug šeštos valandos. Keturioliktasis punktas. Europos bendra įmonė įtinašios kompiuterinės sistemos. Mūsų pranešėjas Zigmantas Balčytis. Ir norėčiau priminti, kad komisija pateikė pasiūlymą dėl tarybos reglamento susijusio su įtin našiomis kompiuterinėmis sistemos bendros Europos įmonės buvo paskelbta šių metų sausio 11 dieną ir Europos parlamentas e, po konsultacijos procedūros turėtų parengti pranešimą. Iš tiesų tai yra tipinė procedūra e, taikoma Europos institucijose. Taigi mūsų pranešėjas kolega Balčytis. Prašom, žodis jums. Ačiū, gerimas pirmininkė, gerimi kolegos. Džiaugiuosi, iš tikrųjų džiaugiuosi šiandieną galėdamas pristatyti Jums pranešimą dėl labai svarbaus dokumento. Itin našus skaičiavimas šiandieną yra vienas iš strateginių išteklių konkurencingame pasaulyje. Gyvename žinių ir technologijų amžyje ir būtent žinios bei gebėjimas sparčiai apdoroti itin didelius kiekius duomenų bei juos efektyviai pritaikyti yra nebejotinai vienas iš svarbiausių konkurencijos įrankių faktiškai visose gyvenimo srityse. Šiandien Europą pralaimi konkurencinę kovą duomenų apdorojimo srityje. Jie dar 2012 Europos e, buvo tarp dešimties pasaulio valstybių, turinčių itin spartaus skaičiavimo infrastruktūrą. Šiandieną mūsų tame sąraše jau nebėra. Šiandieną turime vos keturis kompiuterius, kurie papuola tarp pasaulio 20 galingiausių kompiuterių. Skaičiai e, kalba patys už save. Galingiausiais šiuo metu ES esantis kompiuteris yra Italijoje, kuris yra 14 vietoje pasaulinių lygmenių ir yra bent 12 kartų lėtesnis. 12 kartų lėtesnis už sparčiausią kompiuterį esantį Kinijoje. Šiandieną konkurencinę kovą domenų srityje laimi Kinija ir Junktinės Amerikos valstijos už kurių rikiuojasi Japonija ir Šveicarija. Be to ir tie kompiuteriai, kuriuos turime, yra visiškai priklausomi nuo neeuropinių technologijų, kas mus iš esmės pastato į visiškai priklausomybę nuo technologijas tiekiančių valstybių narių. ES ilgametis neveiklumas ir nepakankamas investicijos nustumė mus į konkurencinį užrybį. Europos finansavimo atotrukis, lyginant su konkurentais, siekia 500-700 milijonų eurų per metus. Ką tai reiškia mums ir visos ES bei atskirų valstybių narių ekonomikoms? Tai reiškia, jog mūsų mokslininkai ir pramonė yra priversti naudotis itin spartaus duomenų apdorojimo infrastruktūrą už ES ribų. Ir tai kelia rimtų problemų duomenų apsaugos ir intelektinės nusavybės rytise. Mes faktiškai atiduodame patys patys savo duomenis trečiosim šalim be jokių duomenų apsaugos garantijų. Per duomenų nutekėjimą prarandame konkurencingumą ir sukauptą žinias, kas mums yra labai pavojinga ir labai kengsminga mūsų konkurencingumui. Iš pirmo žvilgsnio bei neįsigilinus į šį klausimą galima būtų sudėtinga, gali būti sudėtinga suprasti itin spartaus duomenų apdarojimo būtinybę. Kaip minėjau, duomenys yra esminis faktiškai visų sričių variklis nuo orų prognozės iki stikinių nelaimių valdymo, naujų vaistų tyrimo ir paleidimo į rinką, individualizacijos medicinos, itin retų lygų diagnozavimo ir tikslinio gydimo pritaikymo, iki energetikos pažangios transporto sistemos išmaniųjų miestų ir viešųjų paslaugų teikimo. Šiandieną naujų vaistų patekimas į rinką gali užtrukti nuo 10 iki 17 metų, o spartus duomenų apdorojimas tai gali sutrumpinti vos iki kelių mėnesių. Itin retų lygų diagnozavimas ir specializuoto gydymo pritaikymas gali sutrumpėti iki kelių valandų, nors dabar gali užtrukti ištisus mėnesius ar metus. Ir daugybė kitų pavyzdžių, kuriems paminėti niekaip neužtenka laiko. Tačiau visą tai sako, jog privalome kuo skubiau imtis veiksmų šioje srityje. Todėl komisijos pasiūlymas sukurti bendrą įmonę ir tokiu būdu pagaliau sukurti bei integruoti duomenų apdarojimo pajėgumus ES mastu yra absoliučiai būtinas. Turime suprasti, jog itin sparčios duomenų apdorojimo infrastruktūras reikalauja milžiniškų finansinių ir technologinių investicijų, kurių nei viena valstybė nėra pajėgi sukaupti ar įgyvendinti viena pati. Todėl manau, kad bendroji įmonė yra tinkamas formatas šiems tikslams pasiekti. Kokie yra bendrosios įmonės tikslai? Bendroji įmonė turi dvi pagrindinės užduotis - tai itin našių kompiuterių pirkimas bei jų sujungimas į bendrą infrastruktūrą ir antrasis - tai investicijos į mokslinius tyrimus siekiant sukurti europinius itin sparčius kompiuterius ir jų operacinės sistemas. Bendroji įmonė iki 2019-2020 metų skelbs viešai pirkimą įsigyti bent du iki EXA lygmens superkompiuterius, su arba kalbant matematinės skaičiais, du kompiuterius, kurie vykdys 10 pakeltų 16 laipsnių skaičiavimo per sekundę greičiu. Tai yra milijardas padauginti iš 10 milijonų. Siekiantis tikslas yra iki 2021-2022 metų pasiekti tokį technologinį lygį, kad būtų įmanoma sukurti eksaligmens skaičiavimą ir tam turėti reikiamą infrastruktūrą. Tai yra kompiuteris, kurie gebės atlikti skaičiavimus 10 pakeltų 18 laipsnių arba 1 milijardą padauginti iš 1 milijardo skaičiavimo per sekundę greičiu. Kas dalyvau šioje programoje, tai yra bendrosios įmonės teigimo deklaracija, šiuo metu mano žinimis yra pasirašiusios 14 valstybių. O Šveicarija prisijungs kaip asocijuota šalis. Dalyvavimas yra atviras visoms valstybėms narėms bei suinteresuotoms trečiosiam šalim. Finansavimo klausimas Tai yra bendroji įmonė bus finansuojama 50 procentų iš ES lėšų, o ir likusi 50 procentų dalis bus finansuojama dalyvaujančių šalių. ES finansavimo dalis bus iš Connecting Europe Facility 100 milijonų eurų ir iš programos e, Horizontas 2020 386 milijonai eurų. Dalyvaujančių valstybių indėlis turės sudaryti tokią pat sumą. Noriu pabrėžti, jog bendrai įmonė nereikės skirti papildomai lėšų, iš ES programų. Šios lėšos jau yra rezervuotos 2018-2020 metų ES biudžete ir mano paminėtose programuose. Valstybių narių finansinių indėlių paskirstimas nėra aptariamas šiame reglamente ir tai turės būti nuspręsta, kada bus įkurta įmonė ir susitarta įmonės valdyboje. Ir paskutiniai aspektai, kuriuos norėčiau patikslinti, tai duomenų apsaugos klausimas ir prieigos prie infrastruktūros klausimas. Dėl domenų apsaugos domenų apdarojimui bus taikomos ES galiojančių domenų apsaugos taisyklės ir šią būtinybę dar kartą pabrėžiu savo pranešime turės vykdyti visos prisijungusios šalis. Dėl prieigos prie kompiuterių. 50 procentų viso laiko bus skirta visiems suinteresuotiems dalyviams, nepaisant to, ar jų valstybė narė dalyvauja bendrosios įmonės veikloje ar ne. Prieiga bus paskirstyta pagal galiojančias programos Horizontas 2020 nuostatas, ir pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės taisyklės. Tai taip pat patikslinau okay. savo pranešime. Likę 50 procentų bus pasista tarp dalyvaujančių šalių. Todėl, gerbimo kolegos, tikiuosi, kad palaikysi šią iniciatyvą. Thank you very much. Thank you. I'm sorry. I, I... Dėkuoju. Dovanokite, aš tikrai turiu taupyti laiką ir e, atrodo, kad yra visi šešėliniai pranešėjai ir dabar pradėsime nuo pono Boni, EPP vardu. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už puikiai nuveiktą darbą ir šio failo rengimą. Pernai Europos parlamentas tikrai įvardino Europoje tą spragą įtinašios kompiuterinės sistemos trūkumą. Tačiau pastarojų metų e, pasirinkdami Europos e, SHPC strategiją bandome sugrįžti į lyderystę ir užtikrinti tiek pramonės, tiek mokslininkų prieigą prie tokių įtinašių komdalinės sistemų. Taigi mes norime užtikrinti šios, e, šios sektoriaus plėtrą. Suvokiame, kad negalime paspartinti proceso be atinašių kompiuterinių sistemų ir Europos debesijos sistema susijusi su mokslinio tyrimo infrastruktūra, kuri jau dabar apjungia apie 15 tūkstančių mokslininkų. Ir Jau dabar mokslininkai gauna prieigą prie aštuonių superkompiuterių, o taip pat Europos technologijų platforma e, irgi e, suteikia prieigą mokslininkams. Taigi aš labai tikiuosi, kad tokio masto investicijos e, paspartins našių kompiuterinių sistemų, o taip pat ir didžiųjų duomenų sistemų plėtrą. Tai yra būtent EXA ligmens skaičiavimų E, sistemos, kurios remiasi mūsų tikslu 20-30 metais. Europos parlamentas turėtų palaikyti Europos komisijos pastangas kartu su pramonės, su taip pat ir mokslininkų atstovais, tam, kad šita bendra Europos įmonė veiktų kartu su didžiųjų duomenų ir Euro, kitomis Europos EPP e platformomis, taip pat ir CPP platforma. Tai bus pagrindas mūsų Europos ekonomikos plėtrai. Taigi galima sakyti prielaidos sukurtos. Dabar tik tai norėčiau padrasinti valstybės narės, jūs kalbėjote apie 14 valstybių narių, o taip pat ir įskaitant manąją šalį, taigi Lenkiją. Taigi kviečiau jas prisijungti prie šios e, Europos bendros įmonės, nes tai yra puikus prioritetas tiek mokslinių tyrimų, tiek mokslinių mm, ieškojimų srityje. Ačiū, kolega. Toliau, EKR atstovas Tišinovskis. Geros pirmininkė, aš irgi noriu prisijungti prie tos padėkos mūsų gerbiamam pranešėjui. Tikrai labai geras pagrindas mūsų tolesniam darbui. Mes pasisakome irgi už duomenų skaidrumo ir taip pat kibernetinio saugumo e, sričių vystymą. Aš pasisakyčiau dar už vieną kitą e, idėją. Kai kalbame apie Europos bendrą įmonę, aš labai tikiuosi, kad e, bendra įmonė tikrai e, pradės veikti ir mes e, keliausime į priekį. Nes akivaizdu, kad mes šiek tiek atsiliekame nuo likusios pasaulio dalies. O tai nėra pats e, geriausias dalykas. Aš pats pirmininkavau Arti Innovation kompanijos valdybai. Ir puikiai žinau, kaip sunku parengti projektą, jam vadovauti ir kurti superkompiuterį. Man šiek tiek nerimo kelia įgyvendinimo aspektai. Jeigu mes sieksime finansavimų vien tik tai iš ES šaltinių, tai nebus pats e, tinkamiausias būdas. Prieš 2-3 metus mes patys mėginome kurti mm, tokio pobūdžio kompiuterinės sistemas, superkompiuterį, bet e, mums nepavyko. Mes turime suvokti, kad mūsų pastangų ir mūsų finansavimo vien tik tai nepakaks. Yra labai dideli reikalavimai, aukšti kvalifikaciniai e, standartai. Ir e, kuriant tokio pobūdžio sistemas, kai kurie komponentai net apskritai nėra sukurti. Todėl čia mes apie tai turėtume svarstyti ir toliau, o dabar dėl pranešimo. Pirmiausia, dėl priegos trečiosioms šalims. Sakyčiau, reikėtų laikytis lankstesnio požiūrio, būkime atviri, neužkirsime kelio galimiems tarptautiniams bendradarbiavimams, partnerystėms. Imkime paprastą pavyzdį - Izraelį. Šalis artima ES, ir tuo pat metu turinti didžiulį mokslinį potencialą. Negalime užtrenkti durų tokioms šalims. Turiu ir kitą pastebėjimą. Galilėjo programa. Tai turėjo apsiriboti tik tai civilinės paskirties e, naudojimu. Bet kai mes e, keliame PRS arba saugumo aspektus, tai čia kyla klausimas, kaip mes e, pas, pasinaudosime tokią progą. Juk saugumo tarnybos ir paslaugos tampa vis labiau paplitusios. Reikalavimai jiem keli, keliami labai aukšti. Todėl tokie būtų mano pasirinkimai. Dėkoju. <clears throat> Federley, labai noriu padėkoti pranešėjui už puikų darbą, taip pat galėčiau palaikyti pono Toršinovskį ir AK ir išsakytas pozicijas. Man atrodo, kad tarsi mes akivaizdžiai matome, kokia yra ES pridėtinė vertė. Čia išriškėja, kad mes galime kažko pasiekti tik tai kartu, o ne pavieniui pranešėjas tą patį ir pastebėjo, mes turėtume susigražinti lyderystę, kurią praradome, o ją turėjome prieš dešimtmetį. O kodėl taip atsitiko, tai kas ten žino, ar e, pačio, sritis gali būti pačios įvairiausios, ar e, statybos, ar saugumas, ar e, pramonė, kas tai bebūtų, mums reikia tokių itin našių kompiuterinių sistemų. Taip, mes galbūt ir nesame teisėkuros proceso dalyviai, bet kaip parlamentas mes galime siūsti labai aišku signalą parlamentui, kad norime glaudesnio bendradarbiavimo kuriant tokio pobūdžio kompiuterinės sistemas. Taip pat tai gali būti labai stiprus signalas dėl FP9, kur mes kalbam irgi apie tas aukštasias technologijas ir stiprias kompiuterinės sistemas. Ir čia Mes kol kas negavome atsakymo iš komisijos. Taigi, jeigu mums pavyktų rasti tokios sinergijos ir bendradarbiavimo galimybių, tai manau, kad tikrai mes galime kalbėti apie pokyčius ekonomikoje, saugumo srityje ir tiek mokslo, tiek pramonės srityje. Todėl skaitmeninės ir technologinės srities plėtojimas gali būti puikiai prielaida. Jeigu mes netapsime lyderiais, tai mūsų ekonomika dėl to nukentės. Taip mes e, džiaugiamės e, olimpiniais apdovanojimais bei medaliais praeitie, bet mes turime žvelgti į ateitį. Dėkuoju, žaliai, ponas Dilundė. Dėkuoju pranešiai už atliktą darbą. Klausimas labai svarbus, nes kitos pasaulio dalys jau labai sparčiai juda į priekį, kurdamos superkompiuterius, atlikdamos mokslinius tyrimus ir tokiu būdu įgauna didžiulį ekonominį pranašumą. Mes turime užpildyti šias spragas ir žengti žingsnius tinkamą linkmę. Tačiau tinkamos infrastruktūros kūrimas yra tik tai dalis to darbo. Mums reikia turinčių reikiamų įgūdžių žmonių ir toliau turime plėtoti savo žinias, kaip naudotis kompiuterinėmis sistemomis. Turime judėti link skaitmeninės visuomenės ir žinoti, kaip panaudoti tas sistemas. Daugiau žmonių reikėtų įtraukti šią sritį ir galiausiai įtraukti visus, kad visi galėtų dalyvauti. Taip pat turime pagalvoti apie lyčių neligybę. Reikėtų daugiau moterų šioje srityje, daugiau moterų vadovaujančiose pozicijose ir mes pateiksime tuo klausimu pakeitimus. Na, šioji kompiuterė susijusi su ta visuomenė, kurią norime gyventi. Dėl to būtina pabrėžti ir tą pil... civilinį aspektą. Visi tie tikslai bus mm, pasiekti tik tuomet, jeigu tinkamai panaudosime tuos gana ribotus išteklius, turė, kuriuos turime. Mes parengėme e, pakeitimus susijusius su skaidrumo didinimu, valdymo gerinimu ir didesniu įtraukumu. Ačiū, kolega. Toliau. Ponas Ilikiotis, guoja e vardu. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą dokumentą. GUE frakcija susidūrė su keliomis problemomis ir dėl to mums kyla nerimas. Komisija pateikė pasiūlymą ir mes džiaugiamės tais pataisimais, kuriuos pasiūlė įtre pranešėjas. Bet kai kalbama apie našią kompiuteriją, mes turime pažiūrėti, kokia būtų iš to socialinė nauda, ką iš to gautų visuomenė. Aš manau, kad našesniai kompiuteriai galėtų pagerinti įvairių paslaugų kokybę, paslaugų, kurios yra teikiamos mūsų piliečiams. Tai yra labai svarbus aspektas ES ekonomikoje. mes periname prie tokių sričių, kuriuose yra didžiulis e, potencialas, pavyzdžiui, standartizavimas. Turime užtikrinti, kad ta sritimi nepasinaudotų vien e, karinis sektorius ar gynybinis sektorius nes viskas yra vykdoma tarsi prisidengiant saugumo užtikrinimu, bet labai svarbu ir pagrindinė žmogaus teisė, žmogaus teisės. Tai svarbus dalykai. Antras, antra mūsų abejonė ir išlyga dėl komisijos pasiūlymo yra tai, kokia yra užtikrinama prieiga prie našiausios kompiuterijos, kad visa tai priklausys nuo atskiros valstybės narės pažangos ligmens ir kad tai bus pranašumas didelėms valstybėms narėms, o mažoms valstybėms atsiras daugiau sunkumų dėl priegos ir gaunamos naudos. Aš tikiuosi, kad komisija pareikalaus nustatyti vienodas veiklos sąlygas naudotojams visoje ES, visose mūsų valstybėse narėse. Ir paskutinė pastaba. Turime užtikrinti, kad kita karta kita kompiuterių karta būtų susijusi su žmogaus teisų apsauga. Dėl privačios informacijos, asmeninės informacijos, nes šioje srityje matome daug žmogaus teisų pažeidimų, kalbant apie asmens duomenų apsaugą ir kitus dalykus. Svarbu, kad tai būtų užtikrinta kitos kartos kompiuteriuose. Ačiū. Dabar norėčiau sutikti žodį kolegai Zorinio, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Šis pasiūlymas yra labai aiškus signalas ES ateičiai. Taip pat ir skaitminės visuomenės ateičiai. Skaitminė visuomenė, kuri vystosi, kuriasi tarptautiniu lygmeniu. Dėl to našioji kompiuterija yra itin svarbis rytis, Tai nereiškia vėl kažkoks aukšto lygio skaičiavimas. Net neturėjome kalbėti vien apie technologijos elementus, kalbant apie našią kompiuterinę. Nes čia reikalingi tinkami žmonės, tinkami darbuotojai, kurie, tu, kurie turėtų atitinkamą kvalifikaciją ir žinias. Taip pat reikalingi ir tinkami algoritmai, jų optimizavimas, kuriais galėtų naudotis žmonės. Ir tiek socialinėme, tiek ekonominėme lygmenyje mes turime atsižvelgti tai, kokia bendra vertė bus sukurta ES lygiu. Negalime kalbėti, kad skaitmeninė visuomenė tarsi turėtų daugiau vertės negu bendroji pilietinė visuomenė. Apie ją daug kalbama, kalbant apie šį europinį projektą. Na, šioji kompiuterė labai svarbi, siekiant užtikrinti ES skaitmeninę tapatybę. Dėkuoju. Dėkuoju visiems. Kolegos, ačiū už pastabas. Noriu pasveikinti devinių parlamentų atstovus iš energetikos bendrijos, devynios valstybės iš rytų ir pietričių Europos, taip pat vakarų Balkanų. Ir dabar pradėsime klausimą, po kelių minučių pradėsime klausimą, kuris jums visiems svarbus. Bet dabar vis dar norime pabaigti 14 darbo atvarkės klausimą, tai yra Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė. Europos komisijos vardu ponas Tomas Kordas skaitmeninės kompetencijos mokslo infrastruktūros įmonės direktorius. Gerbiamas direktoriau, žodis Jums, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu šiltai padėkoti trekomitetui už suteiktą galimybę šiandien kalbėti. Mes džiaugiamės pranešimo projektu, kurį parengė europarlamentaras Balšytis. Taip pat buvo malonu išgirsti šešėlinių pranešėjų komentarus. Visi Europos parlamento nariai, kurie dalyvavo šiame procese, taip pat prisidėjo. Mums malonu komijos vardu padėkoti už tai, kad jūs pripažįstate strateginį šio dosie, strateginę svarbą, kad yra svarbu užtikrinant Europos lyderiavimo mokslo srityje, taip padidinant mūsų pramonės ir visuomenės konkurencingumą. Tai buvo labai puikiai pabrėžta. Pono Balčyčio, jo pranešime taip pat apie tai pasisakė ir šešėliniai pranešėjai. Noriu pasakyti, kad taryboje vyksta dis e, diskusijos dėl šios bendros įmonės įkūrimo, tos diskusijos juda į priekį, primkauti valstybė dabar dirba siekdama patvirtinti bendrąjį požiūrį iki kadencijos pabaigos. Ir mes tikimės, kad jūs taip pat galėsite parengti savo nuomonį kito laiko galėtume atkelti klausimą, kodėl yra taip svarbu veikti greitai. Manau, iš dalies į šį klausimą jau buvo atsakyta. Ne vien mes priklausome pirmajam dešimtukui, bet mes neturime prarasti pagreičio dėl naujos kartos technologijų. Neturime atsilgti, kai kalbam apie naujas technologijas ir naujus kompiuterius. Tai padėtų mūsų mokslininkams, žmogaus ir vidutinėms įmonėms, viešajam sektoriui pasinaudoti superkompiuteriais ir galėti naudotis daugiau nei 700 taikomųjų programų, kurios yra taikomos tuose superkompiuteriuose. JAV, Kinija ir Japonija jau kūrė savo superkompiuterius ir turi, jau yra nemažai sukurta tokių kompiuterių. 2021 metai yra jų tikslinė data, kada jie nori įsigyti naujos kartos superkompiuterius. Mes turime investuoti į naujas technologijas ir į naujos kartos technologijas. Turime pasivyti ir dėl to turime investuoti į superkompiuterių kūrimą. Tuo pat metu turime investuoti į naujos kartos technologijas, nes atsiliekame šioje srityje. Ir tai yra ekseligmens technologijos. Europai būtina turėti visus reikalingus komponentus, dėl to dabar turime į tai investuoti, kad galėtume sukurti ekselimens technologijas ir superkompiuterius iki 2021-2022 metų. Darbas turi būti praeitas dabar, nes vystimosi ciklas dėl technologijų naujos kartos kūrimo yra mažiausiai ketveri metai, galbūt net penkeri metai. Ir reikėtų, sukurti, reikėtų skirti dėmesį ne vien pirmaujančių mašinų, superkompiuterių įsigijimui, ne tik kurti ekselgmės technologijas, bet svarbu yra pabrėžti, jog reikia kurti taikomasias, novatoriškas uh, E, programas ir didinti mūsų mažuritinių įmonių inovatoriškus gebėjimus ir kurti kompetencijas, kurios reikalingos tom technologijom naudoti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ne vien 14 valstybių narių pasirašė deklaraciją. Mes turime ir kitų valstybių narių, kurios yra susidomėjusios, norėtų prisijungti prie bendrosios įmonės kūrimo. Lenkija labai neseniai pareiškė, kad netrukus pasirašys tą deklaraciją. Švedija tą patį padarė ir mes tikimės, kad netrukus išgirsime ir daugiau gerų žinių. Ne vien iš vidutinio ir, vidutinių ir didelių valstybių narių, bet ir iš mažesnių valstybių narių, nes yra iš, iš esmės labai svarbu sukurti vienodas veiklos sąlygas visoje Europos Sąjungoje. Dar paskutinis žodis, pirminkė. Mūsų siekis yra sukurti prie, ir, ir suteikti prieigos laiko visiems prie superkompiuterių, kurios turės ES. Ir būtent dėl to ta bendroji įmonė yra būtina, būtina ją įkurti, naudojant 50-50 požiūrį. Dėkuoju. Dabar mūsų pranešėjas, ponas Balčytis, žodis jums. Gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų kiekvienas mūsų klausimas yra labai svarbus ir mes skubam, bet visien pasinaudodamas progą, kalbant apie šitą e, E, pranešimą, aš vis dėlto noriu įsakyti keletą minčių, nes tai yra mūsų ateitis. Mes negalime šito klausimo taip trumpai užbaigti. Tai, kas yra šiandieną pateikta pranešime ir komisijos, yra faktiškai mūsų visiškai naujo gyvenimo sukūrimo pagrindas. Aš puikiai prisimenu 2003, kada Lietuvoje buvo diskutuojama dėl kompiuterinės sistemos arba pagreitinti ryšį, kompiuterinį ryšį ir buvo kalbama apie švieslaidinio kabelio nutiesimą. Aš tuo metu buvau, kaip gerimas pirmininkas, tada transporto ministro pareigose. Buvo kaltinamas, kad per daug lėšų išleidom ir taip toliau, bet mes patiesim švieslaidinį kabelį, storo labai, bet su visom galimybėm. Ir šiandieną mes Lietuva galim pasigirti, turim patį greičiausią internetinį ryšį beveik Europoje ir aš manau, kad komisijos atstovai pritars. Tai yra iššūkis, kuris pasimatė tik tai po dešimties metų. Šitas klausimas taip pat yra iššūkis. Į visus klausimus techninius, aš manau, komisija ir taip pat Europos parlamentas atsakys, bet tai yra mūsų ateities perspektyva ir mes privalome e, nebevėluoti, bet kuo skubiau tą įgyvendinti, kas yra šiandieną numatyta ir ko reikalauja kasdieninis mūsų gyvenimas. Ačiū labai. Thank you very much, Zygmantas, for your... Ačiū Zigmantai už pranešimą, ačiū už baigiamąją kalbelę. Ir dabar pakeitimus galite pateikti iki balandžio 26 dienos vidudienio. Ketvirtadienis. Balsavimas numatytas Birželio 20 komitete. O dabar Pernam prie kito darbo atvarkės punkto keitimasis nuomonėmis su energijos bendrijos atstovais. Be galo įdomaus, įdomus e, klausimas. Maždaug prieš pusantrų metų mūsų parlamento nariai ir ITRE komiteto atstovai dalyvavo tokiame susitikime, kuriame taip pat buvo ir devinių e, parlamento atstovai iš e, pietų ir pietryčių Europos. Ir dabar noriu pasveikinti jūs atvykusius į įtrę komitetą. Tai yra komitetas, kuris nagrinėja pramonės, smulkaus verslo, mokslinių tyrimų, šiek tiek ir klimato kaitos klausimų, taip pat skaitmeninės darbo atvarkės klausimai mūsų domina, netgi ir kosminiai aspektai. Taigi matot, kokia plati yra mūsų kompetencija. Uh, galima sakyti, nagrinėjame apčiuopiamus realius Europos ekonomikos klausimus. Taigi noriu kreiptis į Jūs ir pasakyti, kad Janas Kopač yra e, Europos energijos bendrijos sekre, sekretoriato vienoje atstovus, taip pat yra e, svečiai Taigi noriu pasakyti, kad e, diskusijos yra surinktos, norint paminėti energijos bendrijos e, susitikimo, antrojo susitikimo vykusio prieš e, vienerius metus metnes. Taigi ta bendryje apjungia tiek Europos šalis, tiek šalis iš centrinės, iš pietų ir pietričių Europos. Įžanginę kalbą pasakys direktorius, pristatys kokią yra struktūra, kokia organizacija, taip pat aptars energijos, švarios energetikos paketą, kuris mums yra vienas iš svarbiausių komitete svarstomų dalykų. Toliau po to numatomos e, diskusijos. O energijos bendrijos atstovai labai kviečiami aktyviai prisijungti prie mūsų diskusijų. Galbūt diskusijų pradžiai mums bus sunku jūs identifikuoti, todėl prisistatykite pasakykite savo pavardę ir iš kur, iš kokios šalies esate. Ir taip pat būtinai nepamirškite paspausti mikrofono mygtuko. Taigi pradėsime nuo jūsų grupės vadovų. Esu Gornas Vilevskis, Makedonijos parlamento narys. Harry Lokvinets, Makedonijos parlamento atstovas. Magin Šaipčyrė, Makedonijos parlamento narys taip pat. Gara Kučiava, Grūžijos parlamento atstovas. Predrag Vošul, Bosnijos ir Hercegovinos parlamento narys. pavardė ir šalis. Būkit mėly, pasakykit tik tiek. Kosovo parlamento atstovė. Vertėjas atsiprašau už sunkiai suprantamas pavardės. Kosovo parlamento atstovas. Serbijos parlamento atstovė. Serbijos parlamentas. Andri Hasa, Member of Parliament of Albania. Albanijos parlamento atstovas. Edward Chalsi from Albanian Parliament. Albanijos parlamento atstovas. Of Parliament of Ukraine. Ukrainos parlamento atstovas. Fine. Puiku, ačiū už jūsų prisistatymą. O kągi dabar galime pradėti diskusijas, pradėsime nuo direktorius. Ačiū pirmininkė, ačiū profesoriau Buzekai. Labai dėkoju, kad mus pakvietėte į Europos parlamentą. Tikrai mūsų parlamentinė asamblėja tai yra puikus įkvėpimas ir ačiū Europos parlamento nariams, kurie išreiškė savo susidomėjimą ir paskyrė savo brangų laiką mūsų susitikimui. Energijos bendrijos bendryje yra Europos bendryje, apjungianti tiek Europos, tiek kaiminės valstybės. Kaiminės, tai e, jau nebėra kaiminės, Bulgarija, Rumunija ir Kroatija tapo ES narėmis, bet taip pat yra ir kitos e, šalis, tai yra, kurios prisijungia prie bendrijos - Gruzija, Armenija ir Moldova. Energijos bendryje yra vienintelė paneuropinė organizacija, kurie vienyje visas kontinento valstybės. Mūsų e, bendrijos šalis yra e, šviesiai mėlyna spalva pažymėtos valstybės. Dabar trumpai aptarsiu mūsų struktūrą. Bendryje sudaro tos valstybės, kurios e, perkelė arba įgyvendino energijos teisės aktų paketą. Taigi tik trys valstybės jos to paketo neperkelė. Gruzija tiesiog to nepadarė dėl uh, paprastos priežasties, nes tapo nesen, nesenai bendrijos nare. Bosnija ir Hercegovina šiek tiek e, pristabdė procesą dėl politinių dalykų, tai yra rinkimai šalyje ir kai kurie kiti trukdžiai. Taigi, kalbant apie dujas ir elektros rinką, tai mes, bendrijos narės, yra Europos tinklo narės ir taikomas tos pačios taisyklės. Taigi galima sakyti, kad Europos teisės aktai yra perkelti į bendrijos narės. Perfrazuodamas Napoleoną galiu pasakyti, kad kai kalbame apie civilinę teisę, tai yra Prancūzija, o kai kalbame apie akį, tai yra, žinoma, Europos Sąjunga. Čia dar matote vieną skaidrą su tekstu. Jo neskaitysiu, bet tik tai noriu pabrėžti, kad mes laikomės tvarios energetikos politikos kaip ir Europos Sąjungoje. Turime taip pat ir 2020 metų tikslus, galbūt jie nėra tokie ryštingi. Turime energijos efektyvumo srityje užsibrieštus tikslus, klimato kaitos sritis nėra reglamentuojama bendrijos narių. Ir tai yra problema. Mes ketiname ją įspręsti šiemet, nes kaip tik ir vyks diskusijos dėl 30-ųjų metų horizonto, taip sakant, tikslų. Kadangi mes esame tarsi bendros energijos rinkos nariai, tačiau e, jeigu galiotų dvi skirtingos teisinės sistemos, tai būtų nepriimtina. Ir Dėl tos priežasties mes ir diskutuosime dar šiemet apie energijos efektyvumo mm, tikslus ir sieksime tų pačių tikslų kaip ir Europos Sąjungoje. Dėl atsinaujančio energijos šaltinių tikslų, tai čia mes irgi šiek tiek atsiliekame, dėl to nu, į savo diskusijas taip pat nusprendėme įtraukti ir emisijų bei klimato kaitos tikslus. To čia strategijos dar nėra parinktos. Kitas e, aspektas tai yra emisijos. Visos bendrijos šalis nusprendė ir patvirtino nacionalinius emisijų tikslus bei planus. Pavyzdžiui, Serbija paskelbė, kad jos pasiryžusios uždaryti iki 22 metų 8 anglimi kūrenamas elektrinės. Bet, žinoma, klausime, kas bus po to, Todėl aš pamėginsiu akcentuoti keletą ir probleminių aspektų susijusių su mūsų bendryje. Taigi, kodėlgi mūsų bendrijos nariai skiriasi nuo ES narių? Pirmiausia, iškastinis kuras bei subsidijos, kurios yra gerokai didesnės nei ES šalise. Kitas įk mes pabandome viską išreikšti konkrečiais skaičiais ir jeigu mes naudosime e, daugiau subsidijų atsinaujantiems energijos šaltiniams negu iškastiniam kūrui, tai situacija tikrai būtų gerokai optimistiškesnė. Kitas dar pastebėjimas, kuris labai panašus į ES, tai yra e, šalies rizikos laipsnis. Vokietijos tyrimų centras paskelbė rezultatus apie e, kapitalo atsiperkamumo investuojant į e, atsinaujinančius energijos šaltinius. Kroatijai buvo e, nustatyta 11 procentų laipsnis, e, kitoms valstybėms didesnis, kitoms mažesnis ir buvo prieita išvados, kad investicijos, e, pavyzdžiui, Vokietijoje e, kelia mažesnę riziką nei kad, sakykime, Kroatija ar kitose valstybėse. Iš čia ir matome, kad atsiranda poreikis turėti bendrą europinį investicinį instrumentą, kuris sumažintų arba išlygintų tą investicijų riziką tarp valstybių. Taip vadinami feed-in tarifai. Mes, kaip ir daugelis kitų e, valstybių atstovai susidarėme išvadį, kad prieš keletą metų mūsų tie numatyti tarifai buvo per aukšti. Jūs ES numatėte gairias bei e, sistemas, kaip investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius. Tai galima sakyti, kad mes bendryjoje tarsi e, kažkur užstrigome. Subsidijos yra didelės, bet jos nėra mm, nukreipiamos į e, atsinaujinančius energijos šaltinius. Kitas aspektas tai yra neįvertinta valstybės pagalba. Valstybės pagalba Europos Sąjungoje yra puikiai reglamentuota kompetencijos, konkurencijos teisės. Tuo tarpu mūsų sekretoriatas tikrai neturi uh, tos e, privilegijos reglamentuoti konkurencijos aspektus. Ir dėl to valstybės pagalba energijos sektoriuje tarp bendrijos narių yra paplitusi ir nelabai reglamentuojama. Dar kitas kritinis pastebėjimas dėl mūsų bendrijos. Darbo vietų transformavimo politikos nebuvimas. Žmonėms reikia vizijos, toleregiško požiūrio, žvilgsnio į ateitį, kaip e, gali keistis jų profesinė ateitis. Žinoma, yra kažkokių individualių projektų, jie yra perspektyvos, kaip, sakykime, perkvalifikuoti angliakasius į miškų urėdus arba miškų srities specialistus, kurie rūpintųsi mm, pigios elektros gamybos e, klausimais iš mm, medienos. Dar kitas aspektas, tai yra vienas tyrimas, kurį mes paskelbėme prieš keletą metų. Pietričių Europoje 271 milijo, milijonas metinių uh, pajamų eurų yra įgaunama iš tarp valstybinės prekybos elektra. Yra taip pat ir tam tikrų įsitvirtinusių monopolijų, kurios e, tą prekybą trukdo. Štai, valstybės pagalba, apie ją e, ką tik kalbėjau, o čia matote labai įdomią skaidrę. Šitas grafikas rodo 2017 metų mūsų regione elektros kainą. Tai yra 80 eurų už megavatvalandę. Tai yra kainą už elektrą pagamintą senosios kartos um, anglijas jėgainėse. Tai yra senos kartos uh, jėgainės, uh, kurios dar veikia Kosove. Bet uh, Taip pat buvo ir numatytos valstybės pagalbos schemos už atsinaujančius energijos šaltinius bei iš jų pagaminamą elektrą. Dėl to tos pažadėtos valstybės pagalbos sumos yra mažesnis už pagaminamą kilovatvalandės kainą. Dėl to kažkas turi padengti tą skirtumą. Bet, žinoma, nėra kam to padaryti. Kokiegi mūsų iššūkiai? Keletą iš jų aš jau paminėjau, bet dar noriu atkreipti dėmesį, kad nepasiekta pažangos Serbijoje bei Kosove energetikos klausimuose. Tai yra tarsi kliūtis regionui sėkmingai plėtotis. Tam, žinoma, reikia politinės valios, politinių sprendimų iš abiejų valstybių. Taip pat ginčių sprendimo procedūra numatyta energijos bendryje. Jinai veikia, bet nėra labai sėkminga. Reikia numatyti tam tikras atgrasimo priemonės, kurios veiktų. Pastaruoju metu mes diskutuojame, kaip keisti energijos bendrijos sutartį. Buvo patikti pakeitimai, diskusijos vyksta Europos taryboje ir mes labai intensyviai dirbame. To negalime pamiršti. Ačiū, kad čia posėdė yra kolegos, kurie dirba ties šiais pakeitimais. Mes iš tiesų norime, kad energijos bendryje dar geriau funkcionuotų. Europos parlamentui buvo pristatyta ir energijos sąjungos e, projektas, kuris e, irgi buvo labai panašus ir mes labai tikimės, kad jisai šitą sąjungą pagaliau pradės veikti. Taigi mūsų tikslas, kad energijos bendryje prisidėtų prie tos e, energijos e, tranzicijos perinimo laikotarpio, pe, virsmo. Ir mes e, taip pat pasisakome už švarios energetikos teisės aktų paketą. Mes labai norime, kad jisai taip pat būtų perkeltas ir mūsų energijos bendrijos šalyse praėjus šešiems mėnesiams po jo įsigaliojimo Europos Sąjungoje. kai kurios nacionalinės delegacijos kritiškai vertina šį žingsnį, tačiau mes labai norime išsaugoti tą pačią dinamiką kaip ir Europos Sąjungoje. Nėra taip sunku atotrukį didinti, bet mes to nesiekime. Mes kaip tik norime priartėti prie e, ES tikslų. Taigi Dabar prasidėjo diskusijos dėl 30-ųjų metų energijos bendrijos tikslų ir mes labai tikimės, kad šių metų spalio mėnesį ministrų lygio mes taip pat pritarsime numatytiems tikslams. Taigi ačiū už galimybę pasakyti, ačiū už jūsų dėmesį. Dėkoju, aš irgi norėčiau prisistatyti kitų parlamentų nariams. Aš esu Hans Henkel, esu komiteto vicepirmininkas ir čia sėdžiu dabar dėl to, kad ponas Buzekas turėjo ankstesnių įsipareigojimų ir negalėjo jų atsisakyti. Taigi, dabar pradėsime diskusijas. Keturi kolegos yra užsirašę kalbėjimui. Pirmiausia, Harry Lokvinič Europos reikalų komiteto pirmininkas buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos parlamentas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos iš Europos parlamento, gerbiami kolegos iš nacionalinių parlamentų, parlamentų šalių, kurios priklauso energetikos bendryjei. Aš kaip parlamentaras iš Makedonijos parlamento Pradžioje norėčiau pristatyti šiek tiek faktų apie tai, kaip yra atsinaujančios energijos šaltiniai naudojami Makedonijos Respublikoje. Nepaisant to, kad egzistuoja palankios sąlygos Saulės energijai gauti 250 dienų, Saulėtų dienų per metus maždaug yra Makedonijos Respublikoje. Taigi Makedonijos Respublikoje saulės energija nėra dar visapusiškai naudojama energijos gamyba. Iš dalies dėl to, kad pirminių investicijų reikia labai daug tam, kad būtų instaliuojamos saulės baterijos. Ir taip pat nepakankamai yra naudojamos savartinų atliekos, kurios galėtų irgi leisti gaminti energiją. Tas pats pasakyti ir apie vėjo energiją bei biokūrą. Kad pasiektumėme didesnio atsinaujančių energijos šaltinių panaudojimo. Tam tikslui yra numatyti keli projektai. Vėjo parkas Bogdan 2000, iki 2021 metų. Toks projektas yra numatytas. Bendri pajėgumai bus 50 MW. Statybos prasidėjo Mirepci e, vėjo parke, vėjo malūnų parke, 40 MW laikotarpyje nuo 19 iki 21 metų. Taip pat e, yra tie pajėgumai dar numatyti papildomame projekte hidroelektrinė Sabmarekoje e, statoma ir taip pat atnaujinta yra idėja panaudoti hidroelektrinę jėgai, hidro potencialą, hidrojėgonių potencialą. Taip pat buvo primtas naujas įstatymas dėl energetikos ir buvo numatytas mechanizmas saulės energijos baterijų įdėgymui iki 21 metų. Makedonijos Respublika taip pat yra preferencinius tarifus ir numačiusi įsigijant ir parduodant elektros energiją, kuri išgaunama iš nedidelių hidroelektrinių, taip pat vėjo jėgainių, biomasę deginančių jėgainių ir saulės baterijų, kur tikslas yra skatinti energijos gamybą iš atsinaujančių energijos šaltinių, kad būtų galima daugiau energijos pagaminti iš atsinaujinančių šaltinių. Energetikos bendrijos, šios bendrijos šalis skatina didesnį tokių energijos šaltinių panaudojimą ir tam yra numatytos ne, negražinamos paskalos ir fondai. Taip pat yra daugiau informacijos teikiama verslo sektoriu bei piliečiams apie pozityvius atsinaujančių energijos šaltinių padarinius. Ir aš dar norėčiau pabrėžti kad e, parlamentinio plenarnio posėdžio posėdžius, posėdžiai yra puikia galimybė keistis nuomonėmis ir idėjomis įvairiose energetikos sektoriaus rytise. Tos pozityvios priemonės, kurios yra naudojamos tam, kad kitose šalyse mes galėtumėme tai numatyti ir savo nacionaliniuose įstatymuose ir sukurti tinkamą kontekstą verslui bei piliečiams, kad jie daugiau žinotų apie tai, jog reikia plačiau naudoti atsinaujančius energijos šaltinius. Dėkoju. Ačiū. Labai malonu girdėti, kad jūs esate iš šalies, kur šviečia tiek daug, kur yra tiek daug saulės. Uh, Čia Briuselėje dėja yra kitaip, dažniau, kur kas dažniau lyja. Toliau sąraše yra Zako Mičiai ekonomikos regionės plėtos ir priekybos bei turizmo bei energetikos komiteto narys iš Serbijos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento ir komisijos nariai, mėly kolegos. Turim galvoje, kad Serbijos Respublika šiuo metu didžiulis dėmesį skiria atsinaujančių šaltinių naudojimui. Mes turime įkūrę komitetą, kuris skatina intensyviau naudoti atsinaujančius energijos šaltinius. Ir tai yra puikia alternatyva iškastiniam kūrui. ES teisės aktai yra tam tikra prasme stimuliuojantis veiksnys, kuriuo remiasi Serbija apibrieždama nacionalinius tikslus. Mes atsižvelgėme į vietos potencialą dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, dėl iškastinio kūro rezervų, dėl jų panaudojimo trukmę, taip pat galimybės bendradarbiauti regioninių lygmenių, e, kuriame e, naujas programas. Energijos bendrijos narystė sukuria galimybės keistis patirtimi atsinaujančių energijos šaltinių srityje ir bendrai naudotis atsinaujinančių energijos šaltinių potencialų tarp energijos bendruomenės narių. Šia prasme, didžiulis indėlis šios bendrijos gali būti atspindėtas ir raginime valstybės narės naudotis hidropotencialą ir bendradarbiavimo mechanizmus, kurie yra numatyti atitinkame reglamente yra skatinamas intensyvesnis vystimas e, rinkų, energetikos rinkų ir skatinama gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Dėkuoju. Ačiū. Toliau. Ponas Edrot Šaižyts, pirmininkas dėl prekybos aplinkos ir produkcijos Albanijos parlamento narys. Prašau. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už tai, kad pakvietė mus dalyvauti tokio garbingo komiteto posėdėje ir suteikėte mums galimybę pasisakyti. Albanija prieš kelias dienas gavo rekomendaciją pradėti dėrybas su ES. Tai yra Europos komisijos rekomendacija. Tai yra pripažinimas, tų didžiulių pastangų ir reformų, kuriame, kurias mes įgyvendiname pastraisiais metais. Taip pat tai yra skatinimas toliau vykdyti reformas. Nebūtumėm galėję gauti tokios pozityvios rekomendacijos, jeigu nebūtumėm reformavę savo ekonomikos. Ir visi žinome, koks yra svarbus energetikos sektorius. Mes sugebėjome išsiveršti iš labai sudėtingos, sunkios situacijos prieš keletą metų. Ir dabar jau mūsų padėtis yra žymiai geresnė. Bet negalė, ne, nebūtume galėję sėkmingai gyvendinti reformų energetikos sektoriuje, jeigu nebūtume bendradarbiavime su kaiminėmis šalinimis ir taip pat su energijos bendrijos vadovybė vienoje. Mes patyrėme, kad per dialogą ir bendradarbiavimą, idėjų mainus, žinių įgyjimą, mes pasiekėme tokią etapą, kai galime išdidžiai pasakyti, kad įvykdėme reformas, pasiekėme gerų rezultatų. Vienas dalykas, kurio visi išmokome dėl atsinaujinančių energijos šaltinių – Albanija yra visiškai naudojanti atsinaujančiais energijos šaltiniais, nes mūsų elektros energija yra gaminama iš hidroelektrinių. Bet turime pripažinti, kad per pastaruosius metus, vien dėl to, kad buvome energijos bendrijos nare, ir dalyvavimo ekspertų susitikimuose energetikos srityje, mes parengėme tinkamus teisės aktus ir taip pat sukūrėme stiprias institucijas. Dėl to esame pasiryžę tęsti reformas toliau ir pasinaudoti tuo, kad esame tokios puikios, naudingos institucijos narė, kaip energijos bendruomenė. Dar kartą dėkuoju už tai, kad pasikvietėte į posėdį. Ačiū. Thank you, Mr. Šas. Ačiū. Toliau Lev Pilicevski. branduolinės politikos, branduolinės saugos komiteto narys iš Ukrainos. Ačiū už tai, kad suteikėte žodį. Pirmiausia, kaip parlamento narys, noriu dar kartą padėkoti Europos parlamentui ir Europos institucijoms už tai, kad paremėte Ukrainą. Ukraina vaidina svarbu vaidmenį dujų tiekimo sistemoje į Europą ir mums didelė garbė, kad mes sugebėjome įgyvendinti savo įsipareigojimus pastaraisiais metais ir kad patikinome europiečius, jog jie gali būti saugus dėl dujų tiekimo. Ir galiu Jums garantuoti, kad ir toliau įgyvendysime savo įsipareigojimus ateityje. Kai mūsų rytų ir šiaurės e, kaimynė naudojasi dujomis kaip politinių svertų. Taigi dar kartą dėkoju, kad galėjome dirbti kartu su jumis ir galėsime tai daryti ateityje. Norėčiau atkreipti dėmesį į elektros energijos rinką. Kaip žinote, Ukraina didžiai dalimi yra susijusi su, su buvusia sovietinė energijos tikimo sistema, išskyrus tik Bušteno salą. Žinoma, dabar mes neprekiaujame su Rusija ir su kitomis sovietinėmis respublikomis. Galime pasakyti, kad Ukrainos elektros energijos rinka yra uždara ir elektros energijos kainos pas mus yra vienas iš aukščiausių regione. Todėl mes norėtume jūsų paprašyti, padėti mums bendradarbiauti pagal NSOI susitarimą. Ir esu tikras, kad tai būtų naudinga visoms pusėms, tiek Europos rinkai, tiek ukrainiečiams. Mes instaliavome labai daug pajėgumų Ukrainoje ir galime padėti Europos rinkai. O europiečiai galėtų mums padėti, kad galėtume būti konkurencingi ir kad kainos mūsų šalyje galėtų būti patrauklesnės. Dar vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti. Mes patvirtinome elektros energijos rinkos įstatymą praėjusiais metais ir šiuo metu įgyvendiname rinkos taisyklės. Taip pat paraleliai dirbame prie atnaujinimo paramos, paramos sistemų atsinaujančiams energijos šaltiniams atnaujinimo sistemos ir stengiamės įgyvendyti savo įsipareigojimus dėl atsinaujančių energijų naudojimo artimiausioje ateityje. Dėkuoju už bendradarbiavimą ir ačiū už tai, kad mus pakvietėte. Stė. Ačiū, ponė Pitiseski. Dabar ponas Dadan Sėdžių, pirmasis vicepirmininkas, pramonės infrastruktūros komiteto narys iš Kosovo parlamento. Ačiū už galimybę dalyvauti čia Europ... susitikime Europos parlamente. Taip pat norėčiau padėkoti ir kolegoms iš kitų parlamentų, kurie čia šiandien atvyko. Kosovo Respublika labai aktyvaus požiūrio laikė, laikėsi perkeliant daug direktyvų, taisyklių, reglamentų, kurie yra susijęs su energetikos sektoriumi Kosove. Ir kaip teisingai ponas Kopač pažymėjo, esame šiokiame tokiame sąstingyje kalbant apie santykius energetikos rytyje su Serbija, kad kur kas būtų galima geriau integruoti energetikos rinką. 2016 metais mes užtikriname jungti su Albanija, bet tos jungtys nuo 2006 metų nebuvo naudojamos, nors buvo nutiestos padedant e, Vokietijos finansavimui. Ir mes tikimės, kad bus galima tas jungtis galiausiai pradėti naudoti, nes tokiu būdu visas regionas galėtų tuo pasinaudoti. Kaip pana Šolcel teisingai pažymėjo, Albanija šimtų procentų naudoja atsinaujančius energijos šaltinius, o Kosovas gan smarkiai priklauso nuo lignato, nuo nuo lignatų kūro. Taigi mes bandome sumažinti tą priklausomybę nuo lignatų ir naudoti tokius pajėgumus, kurios turi Albanija, pavyzdžiui, hidro jėgainės galima būtų panaudoti. Taip pat mes tikimės dirbti atsinaujančių energijos šaltinių srityje, Kosovo sostinė įgyvenino kogeneravimo projektą, 20 tūkstančių piliečių dabar naudoja E, garus šildymui ir dabar tas tinklas yra plečiamas ir mes tikimės, kad iki 21 metų mes galėsime dvigubai daugiau žmonių užtikrinti šildymą iš kitų šaltinių, anglies ir panašiai, ir ga garų, e, deginant rusvąją anglį. Taigi, kogeneracijos projektas leidžia mums sukurti kur kas platesnį atsinaujančių energijos šaltinių pritaikymą. Taip pat Kosove mes turime ir privačių subjektų, kurie į vėjo ir saulės energiją investuoja iki 23 metų tikimės, kad turėsime 250 megavatų pajėgumus e, saulės, iš saulės ir, ir vėjo energijos. Bet e, kad energetikos sektorius būtų stabilus ir gerai subalansuotas, labai svarbu užtikrinti jungti su Albanija ir e, išspręsti tą jungčių problemą. Ir tokiu būdu bus galima sukurti labiau integruotą rinką visame regione ir tada mes galėsime pasinaudoti bendradarbiavimo privalumais ir visa energijos rinka bus e, labiau susieta. Taigi dėkoju už galimybę čia pasisakyti Europos parlamente ir aš tikiuosi, kad galėsime pasiekti tų tikslų, kurių užsibrėžėme ir kuriuos šiandien pristatė ponas Kopač. Dėkoju, ponė Sėdijų. Galbūt pats faktas, kad ir Serbijos ir Kosovo deputatų atvyko šiandieną, gal tai irgi leis pasiekti ilgalaikį sprendimą. Ar būtų Europos parlamento narių, kurie norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Prašau, ponia Van Bremt. Ačiū. Iš pagarbos visiems mūsų bičiuliams ir draugams aš norėčiau vieną pastabą išsakyti, atižvelgiant į jūsų pristatymą, kuris man pasirodė labai įdomus. Visuomet mane erzina tai, kad trūksta uh, kad kalbam apie tai, kad trūksta kapitalo ir dėl to mes neplėtojame atsinaujančių energijos šaltinių taip, kaip turėtumėme. Jūs kaip ir pats sakėte, tai jau yra aktuali problema ir ES, bet taip neturėtų būti, jeigu mes esame tikrai reali sąjunga, tai tokioje sąjungoje viskas turi būti daroma kartu ir kiekvienoje valstybėje narėje turi būti užtikrinama prieiga prie kapitalo, kad būtų galima plėtoti atsinaujančius energijos šaltinius ir kurti energetikos sąjungą. Taip pat jūs minėjote valstybės pagalbą, valstybės subsidijas ir aš manau, čia šioks toks ryšys išryškėja. Labai svarbu, kad tinkamai būtų kontroliuojama šis sektorius, taip pat labai svarbu, kad mes siektumėme panaikinti subsidijas ir valstybės pagalbą iškasniam kūrui ir galbūt čia tokia mano siūloma idėja, galbūt mes galėtumėme kuomet vyksta diskusijos su komisija, su komisaru Šepčiovičiumi ir kitais, gal galėtumėme pasirūpinti, kad geriau būtų kontroliuojama valstybės pagalba, kad taisyklės būtų aiškios ir skaidrios ir kad būtų galima sieti tai su geresnė prieiga prie kapitalo. Nes ir čia galėtumėme pagelbėti. Aš manau, kad mes turėtumėme uh, apie tai kalbėti, rodydami solidarumą su kaiminėmis šalimis, mes visi naudojamės platesnė energetinė sąjunga, jungtimis ir panašiai, ir tuo, kad yra didesnis įsitraukimas įgyvendinant klimato kaitos susitarimus ir panašiau. panašiai. Taigi aš manau, kad toks siūlymas gal ir būtų visai naudingas. Dėkoju. Toliau norėčiau pakviesti energetikos generalinę direktorę Megan Richards, kuri irgi pasisakys. Ačiū už galimybę pasisakyti. Labai įdomus ir naudingas laikas parlamentų nariams iš energijos bendrijos susitikti su ITRE komiteto nariais, ypač dabar, nes jūs dabar, kaip sėkis, vedate trilogo posėdžius dėl trijų teisėkuros paketų energetikos rytyje, efektyvus energijos naudojimas, atsinaujantis energijos šaltiniai ir valdymas. Taigi tai yra labai geras momentas ir mes išgirdome nemažai minčių iš energetikos bendrijos šalių parlamentarų apie tai, ką jie daro atsinaujinčių energijos šaltinių srityje, bet kaip jūs ir ką tik pasakėte, akivaizdu, kad artimi kaimynai negali užsidaryti sienų, energija turi judėti per sienas ir mes turime puikią vidaus rinką, vidaus rinkos nuostatas. Ir energijos bendrijos privalumas ir yra tas, kad yra derinamasi prie ES energetikos teisės aktų, tai aišku susiję ir su švarios energijos paketu ir su klimato kaita susijusiais aspektais. Taigi, energetikos bendrijos šalys jau yra sukūrusios bendrą energetikos ir klimato komitetą ir aptarinėja gairias rengiant nacionalinės energetikos klimato kaitos gairias. Tai dar nėra teisės aktai, bet tas parengiamasis darbas vyksta gan sklandžiai ir aš Taip pat žinau, kad ir sekretariatas yra labai aktyvus, padeda toms šalims. Taigi, tas pats pasakytina ir apie tai, kad kuriamos metodikos, kurios leistų tom šalim sukurti efektyvaus energijos vartojimo, senačių energijos šaltinių tikslus. Ir aišku, jie bus nulemti tuo met, kai bus parengtas galtinis paketas taryboje ir parlamente, bet jau tas parengiamasis darbas vyksta gan intensyviai ir už tai reikia juos pagirti. Dar norėčiau kelis aspektus paminėti, kurie yra aktualūs ir energetikos bendryjei kurie nėra sureguliuoti dar ir žinau, kad ponas Buzikas dom, domisi vienu dalyku, tai yra perinamai laikotarpį išgyvenantis anglių regionai. Komisija turi pasirūpinti, kad anglių regionai, kurie panašu, kad palaipsniui atsisakys angliakasybos ir anglės naudojimos, kad jie galėtų, anglės naudojimo, kad jie galėtų paremti žmonės, kurie nuo to priklauso. Ir mes čia kalbame, aišku, apie tai energetikos bendrijos rytyje, bei energetinis skurdas. Tai nėra teisėkuros klausimas, bet jis yra aktuolus energetikos bendryjai. Ir kaip aš sakiau, labai svarbu plėsti rinką, tai susiję, aišku, ir su jungtimis. Uh, jungčių klausimas irgi buvo keliamas. Dar vienas aspektas susijęs su klimato kaita. Pateiksiu vieną pavyzdį. Stebėsenos mechanizmo reglamentas paprastai įtraukiamas į energijos bendrijos teisyną ir jis bus įtraukiamas pagal valdymo reglamentą. Tai yra pavyzdys, kaip galima administracinio efektyvumo pasiekti visoms šalims tam, kad nebūtų du kartus tas pas dalykas daroma, kad viskas būtų padaroma vienu teisės aktu. Taigi norėčiau pasveikinti jūs visus už tai, kad atvykote ir dalyvaujate ir raginčiau jūs ir toliau domėtis energijos bendrijos darbu. Ir toliau tęsti darbą ties teisėkros klausimais. Dėkoju. Labai dėkoju. Ir dabar baigiamasis žodis kreipiuosi į poną Kopačių. Dėkoju, pirmininkė. Labai noriu padėkoti poniai Van Bimft, kuri kalbėjo apie paneuropietiškumo aspektą Europos energijos rinkoje. Iš tiesų daugelis mūsų bendrijos narių yra formaliai nariai, taip pat ir sąjungos energijos rinkoje. Todėl, galima sakyti, turime tokį pat požiūrį. Esame vienoje barikado pusėje. Pavyzdys. ES yra E, įvairios direktyvos ir teisės aktai įpareigojantis e, laikytis neutralios pozicijos už ES ribų esančių partnerių atžvilgių. Mes irgi turime panašių nuostatų, pavyzdžiui, sakykime, kai yra partnerystė tarp Serbijos ir Jotkalnyjos, Serbijos arba Bosnijos ir Hercegovinos. Tuo tarpu daugelis vidinių klausimų dėja nėra reglamentuotų. Ir dėl to mes bandome šitą problemą įspręsti. Yra ne viena in iniciatyva ir viena iš jų mes kaip tik vyk, diskutuojam apie tai, Europos taryboje, tai yra abipusiškumo išlyga. Jeigu bendrijos, energijos bendrijos e, narė visiškai laikosi ES reikalavimų, tai siekiame, kad e, šita valstybė būtų traktuojama kaip e, partnerė. Europos tinklų sujungimo priemonė. Tai yra priemonė skirta pagerinti tarpusavio tinklų sujungimą ES viduje. Bet yra tokių es kaiminių, kurios irgi buvo siūlomos įtraukti į šią priemonę, jos taikymo sritį. Tai yra tos valstybės, kurios nėra es narės, bet kurios yra kaimynės. Taigi tiesiog siekiame pateikti tokį pasiūlymą, bet jisai buvo priimtas kritiškai. Pastaruoju metu ES diskutuojama dėl Europo, atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvos ir kalbame apie tą kapitalo riziką susijusią su e, valstybėmis partnerėmis. Todėl aš pasinaudodamas progą norėčiau paskatinti, kad šita priemonė būtų paneuropinė, būtų įgyvendinama visose šalise, kurios yra perimusios energi, energetikos akį. Energijos bendrijos šalis daugeliu požiūrių yra įgyvendinusios ES teisės aktus. Tai yra tik tai viena kita mintis, kurią aš norėjau pasakyti. Tai nebūtinai yra mano išvada, bet e, pasinaudodamas proga noriu jūsų paprašyti, kad energijos bendrijos šalis jūs traktuotumėte kaip lygivertes partnerės ES energetikos rinkoje. Panašiai prieš 12 metų buvo įvairiausių minčių, kaip į dėrybas taip pat įtraukti Turkiją. Tačiau tų dėrybų metu buvo nuspręsta ir pati Turkija apsisprendė, kad jinai vis dėlto liks stebėtoja, bet ne e, energijos bendrijos nare. ištojus Britanijai iš ES bus puikus precedentas ir pavyzdys, kaip šalis bus ne ES nare, bet priklausys tai pačiai energetikos sistemai. Energijos bendryje yra puiki priemonė apjungti Europą ir Europos valstybės ir su mūsų visų pagalba šį procesą mes galime dar labiau paspartinti. Mes patys darysime viską, kad tą padarytume. Taigi noriu padėkoti įtre komiteto pirmininkui Buzekui ir visiems jums. Ačiū, kad mus pakvietėte. Dėkoju, ponė Kopačiui, mes tikrai perdusime jūsų padėką ponui Buzekui. Taip pat labai Dėkuoju ir visiems čia dalyvavusiems asmenims. Puikiai žinau, kad jūs turite dar ir kitų susitikimų programą, bet jeigu norite, galite pasilikti mūsų posėdėje ir toliau. Nagi, o mes periname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, 16 punktas, naujų keliavinių automobilių bei naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamųjų taršalų normos. Noriu priminti, kad Europos komisijos pasiūlymas nustatė naujus CO2 e, emisijų standartus naujiems kelvinių automobiliams ir naujiems lengvųjų komercinių transporto priemonių, e, priemonėms po 20 metų. Envi komitetas yra vadovaujantis e, komitetas, o transporto komitetas kartu ir mūsų komitetas pateiks nuomonę. Pranešėjas pristatys nuomonę Mm, yra pateikta 36 pakeitimai. Ir dabar kreipiuosi į nuomonės referentą Jakobą Dalundę, kuris pristatys savo nuomonės projektą. Jums penkios minutės. Ačiū pirmininkė. Kolegus. 2007 metų e, kalboje Komisijos pirmininkas Junkeris pastebėjo, kad pri, privalu investuoti į švarias transporto priemonės. Į tam reikalingos dvi priežastys. Pirmiausia, Europa turi investuoti į švarias transporto priemonės, jeigu jinai nori lyderiauti klimato kaitos pokyčiuose. Europa taip pat turi investuoti į švarias transporto priemonės tam, kad ES automobilių gamintojai išlaikytų lyderiaujančias pozicijas. Dėl pirmojo punkto akivaizdžiai aišku, kad reikia imtis priemonių, kad transporto sektorius nenutoltų nuo Paryžiaus sutarimo reikalavimų. Bet yra svarbus ir antrasis Junkerio pastebėjimas. E, automobilių pramonės e, atstovai turi prisidėti prie švarių e, transporto priemonių gamybos ir stiprinti Europos konkurencingumą. Pagal neseną tyrimą yra galimybė sukurti naujų darbo vietų, 200 tūkstančių e, darbo vietų, užtikrinant mūsų technologinę literystę šiame sektorijoje. Todėl mes e, tikrai esame pasiryžę perėti prie tų švarių technologinių sprendimų. Nauda yra visai ekonomikai. Tikriausiai e, Pagal komisijos tyrimą nauji standartai padidins automobilio kainą 183 eurais, tačiau dėl padidėjusios energijos e, suvartojimo efektyvumo naudos turės tikrai visi. Reikia mažinti taršias transporto priemonės ir jų parką Europoje. Kol kas mes apleidome lyderiančias pozicijas e, Kalifornijos, Kinijos ir Japonijos e, sąskaitą. Mes turime sugrįžti į žaidimą. Europos Sąjunga taip pat pastebi, kad Europos vartotojai neperka elekt elektromobilių dėl to, kad nėra pakrovimo stotelių infrastruktūros. Turėdami tolegiškų ir e, didelių tikslų mes galime užtikrinti, kad laikysimės Paryžiaus susitarimo priemonių ir konkrečiai jos įgyvensime. Ką tai reiškia ir ką mes siūlome? Mes siūlome, kad naujų keliavinių automobilių e, e, emisijų tikslas būtų 45 procentais e, mažesnės emisijos iki 25 metų. Svarbu nepamiršti, kad šitie tikslai taikomi tik tai naujoms transporto priemonėms. Tikslas yra ryštingas, bet e, mes privalome jo siekti, kad įgyvendume Paryžiaus susitarimo nuostatas ir vėl sugrįžtume į lyderiaujančias pozicijas. Elektromobilių struktūrų, infrastruktūros trūkumai turi būti išsprendžiami. Mes norime tokių priemonių, kurios palengvintų tą pereinamojį laikotarpį. Tai reiškia, kad turime užtikrinti tam tikras investicijas į pakrovimo stotelių infrastruktūros plėtimą Europoje. Komisija poveikių vertinime priejo išvados, kad 50 procentų efektyvumo padidinimas iki 2030 metų yra socialiai naudingas. Pagerės oro kokybė. Tai reiškia, kad visuomenė tikrai gaus naudos ir gaus jos dar daugiau nei tikimasi. Tai bus socialinė ir ekonominė nauda. Kitaip sakant, mes e, išvelgėme šviesę ateitį. Nauda klimatui, taip pat ir ekonomikai. Bet tam privalome imtis politinių priemonių dabar. Ačiū Jakobui Dalunde, kad jisai laikėsi skirto laiko. EPP atstovas. Nusalinį. Ačiū. Labai ačiū pranešėjui kuris pakalbėjo apie tuos didžiulius mūsų laukiančius iššūkius. Aš paskalbėsiu trumpai. Tikrai mes privalome visų pirma laikytis Paryžiaus susitarimo reikalavimų. Čia turime išlaikyti tą mm, liniją ir tai nėra kažkokia provokacija, tai yra mm, nuseklus sprendimas, tačiau trūksta ryšto. Pasiūlyme yra numatyti tikslai 15 procentų iki 25 metų ir taip pat 50 procentų iki 35 metų. Tai, tai yra numatyta komisijos dokumente. Ir iki 2030 procentai dar yra didesni. Tačiau tai reiškia, kad mūsų automobilių pramoniai reikės visiškai e, peržvelgti savo veiklos planus bei tikslus. Tikriausiai mums reikia iš naujo e, kalbėti apie automobilių pramonę ir čia E, numatytus tikslus. Pirmiausia, pagalvėkime apie 25 metus. metus. Kol kas duomenys yra grindžiami planuojamais 21 metais surinksimais duomenimis, po to bus iš naujo jie perskaičiuoti ir tikslai bus perskaičiuoti 25 metams. Ir tai reiškia, kad e, per 3 metus teks e, padidinti tą energijos efektyvumą. O ką tai reiškia pramoniai? Pramonė reiškia, tai yra didžiulės pastangas. Tai yra labai kompleksiškas sektorius, tai yra visa eilė tiekėjų. O tai reikš, kad per trejus metus teks iš naujo persvarstyti savo veiklą ir pakeisti praktiškai e, savo veiklos sprendimus, kad pasiektume tų numatytų tikslų. Tai gali reikšti, kad e, tų tikslų apskritai mes nepasieksime ir Paryžiaus įsipareigojimai liks e, tik tai popieryje. Todėl aš pasisakau ne už tokius propagandinius tikslus, bet už realių tikslų nustatymą. 2017 metais e, mes fiksavome dizelinio automobilio pra, transporto priemonių pardavimų kritimą. Ir padidėjo benzinių automobilių pirkimai. Akivaizdu, kad e, vartotojai pirko brangesnės transporto priemonės, kurios um, kainavo brangiau, bet teršia mažiau. Taigi mes turime atsižvelgti visus šituos pastebėjimus. D. Mr. Pupa. Dėkuoju, SND atstovas, ponas Popa. Propuse sunt foarte ambicioase. Ačiū, siūlomi tikslai yra labai ambicingi. Atsižvelgiama yra ir į tai, kad kol kas mažų emisijų, nulio emisijų aspektų tokių automobilių parduodama labai mažai. Elektromobilių pardavimai siekia 1 procentą, taigi tikslas yra labai ambicingas, turint omenyje, kad šių tikslų pasiekimas, emisijų mažinimo tikslo pasiekimas gamintojui, nes būtent apie tai mes čia ir kalbame, priklauso ir nuo to, kiek vartotojai bus linkę rinktis mažai ar visiškai emisijų neišmetančius automobilius. Tai susiję, aišku, ir su kaina, ir su vidutinėmis pajamų, pajamomis. Ir jeigu mes norime įtakoti vartotojų elgesį, mes turime ne tik užtikrinti galimybę gauti informacijos, mes turime numatyti finansinių paskatų ir investicijų į įkrovimo infrastruktūrą. Labai svarbu, kad Taip pat būtų ir raginami moksliniai tyrimai, plėtra, inovacijos šioje srityje. Taip pat mokesnės lengvatos turi būti numatytos bei bendradarbiavimas su technologiniais universitetais, kad būtų galima skatinti technologinius įgūdžius. Mikroelektronika, skaitmeninimas, automobilių testavimas, jų atsarginių dalių testavimas ir validavimas. Čia reikia atsižvelgti visus tuos aspektus ir taip pat skaičiuojant ir sąnaudas per pirmąją naujų technologijų įvedimo etapą. Labai svarbu, kad gamintojai irgi gautų paskatas teikiant naują produktą į rinką. Ačiū. Dėkoju, ponia Popa, EKR er frakcijos vardu, ponas Tošinovskis. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už pranešimo projektą. Jis yra labai ambicingas. Turime nepamiršti, kad automobilių pramonė yra didžiausias Europos ekonomikos variklis. 12 milijonų žmonių tiesiogiai yra uh, įdarbinti automobilių pramonėje, mokslai tyrimai, plėtra, inovacijos, investicijos siekia 40 milijardų eurų per metus. Tai yra milžiniška suma. Jeigu mes imsimės labai drastiškai ambicingų tikslų, tokiu būdu gali tai turėti įtakos mūsų ekonominiam modeliu ir atnešti tam tikrų padarinių. Pasiūlyme yra kalbama tik apie CO2 emisijas, bet ES pagrindinis tikslas yra surasti subalansuotą būdą, kaip būtų galima sumažinti visas emisijas. Nekalbėkime vien tik tai apie CO2, nepamirškime ir NOx juk e, tai tapo labai aktualu pastaruoju metu. Kai kilo dizelgeito skandalas ir atliktas buvo tyrimas e, to skandalo, technologinis neutralumas irgi yra labai aktualus dalykas. Taigi šiame pasiūlyme mes propaguojame elektromobilius, tačiau pamirštame kitas technologijas. Technologijas, kurios galėtų laimėti šiame atvirame mūšyje. Politika, administravimas neturėtų teikti pirmenybės vienam ar vienai ar kitai technologijai, kitų technologijų sąskaita. Labai blogai, kai politikoje yra remiama viena technologija, o pramonėje priva, priva, pranašumas teikiamas kitai technologijai. Taigi galime grįžti prie to, ką sakė visai neseniai kai kurie kolegos tikslai yra ambicingi. 30 procentų, kai kurie nori siekti dar daugiau. 30 procentų yra net daugiau, nei yra numatyta klimato kaitos pakete. Aš norėčiau, kad mes technologinė prasme būtumėme racionalūs. Racionaliai siekime tikslų, nepasiduokime vien tik tai politinėms ambicijoms. Nors aš aišku suprantu, kad reikia užsibriežti svarbius uždavinius automobilių pramonėje, tačiau neperlenkime lasdos, nes tai gali atsigręžti prieš mus. Ačiū, ponė Tošanovskiai, dabar ponas Rikiai. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjų už atliktą darbą. Aš norėčiau dvi bendro pabudžio pastabas išsakyti. Pirmiausia, nepaisant pavadinimo, šis pranešimas kelia tris temas tuo pat metu. Tai yra aplinkosauginius aspektus, klimato kaita, visuomenės veikata, technologinius klausimus, būtent koks technologinis pasirinkimas būtų pats geriausias automobilių sektorija ir ekonominiai pasirinkimai, kaip apibrėžti konkurencingumą ir pasinaudoti pramoninėmis priemonėmis Europoje. Reikia čia surasti pusiausvyrą ir aš manau, kad pranešime pusiausvyrą yra surasta. Antra pastaba yra ta, kad yra linkstama link nulinio CO2 emisijų tikslo. Čia kalba eina apie elektromobilius, tačiau turime nepamiršti ir naud, gamybos etape nu, išskiriamo CO2. Taip pat 2030 metais e, yra užsibrėžtas 30 procentų atsinaujančių energijos šaltinių tikslas. Ir ne viską gal pavyks mums užtikrinti. Dar viena tema, kuri nebuvo minėta pranešime, bet minima komisijos pasiūlyme, tai yra emisijų socialinė vertė. Jeigu mes paskaičiuotumėme emisijų kaštus vienam keleiviui, tai būtų ne tas pats, kiek išmeta automobilis, nesvarbu, ar būtų vienas ar keturi keleiviai automobilyje. Taigi tai yra svarbus aspektas elektromobiliai yra tampa vis labiau autonomiški, tai yra naujos technologijos ir mes turime čia nepamiršti ir reikiamos infrastruktūros dėl įkrovimo ir panašiai. Taigi aš manau, kad čia negalime numatyti, negalime pražiūrėti tam tikrų sąlygų, kurios yra labai aktualios. Na ir itre komiteto pranešėjas laikosi labai tokios e, ekstremalios pozicijos, nes net labiau ekstremalios negu Envi komiteto nuomonės referentas. Taigi aš manau, kad komisijos pasiūlymas e, turi būti vertinamas atsižvelgiant į ankstesnius reglamentus ir teisės aktus. Šis teisės aktas turi būti subalansuotas ir racionalus. Reikia atsižvelgti į visus tuos tris aspektus. Taigi, manau, kad pasiūlymui būtų galima uh, pritarti, kadangi yra laikomasi aplinkos saugimo aplinkos, augimo, aplinkos saugos tikslų. Ir dar vienas dalykas. Aišku, mes bandome siekti 2020 strategijos tikslų ir COP21 tikslų, tačiau ne viskas čia yra šimtų procentų subalansuota. Taigi, mūsų frakcijos pozicija yra štai kokia. Komisijos pasiūlymas yra tas, pasiūlymas, kurį galbūt galima šiek tiek patobulinti, bet jis bendrai paėmus mums yra priimtinas. Thank you, uh... Ačiū, ponia Rikė. Toliau, Guja NGL vardu, ponas Silikiotis. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pradžioje irgi padėkoti pranešėjui Jakob Dalunde už parengtą nuomonės projektą. Man atrodo, uh, čia sukūriamas pozityvus pagrindas tolesniam darbui. GUE frakcija sutinka, kad svarbu mums siekti visų tikslų, kurie yra užsibriežti, mažinti CO2 emisijas, ypatingai dėgiant naujas technologijas, naujus keleivinius automobilius kuriant. Bet tai turi būti realistiški tikslai, kurių galėtumėme pasiekti, realistiški uh, atsižvelgiant į visus tos duomenys, kuriuos gauname iš pramonės. Nes dažnai užsibrėžiame tikslų, kurie nėra realistiški ir tada gaunamas iškreiptas poveikis ne tik pramoniai, bet ir visuomenės veikatai ir aplinkai. Kalbant apie vartotojus, mums reikia komparatyvinių duomenų dėl emisijų kalbant apie visą automobilių parką. Reikalinga lyginti tuos duomenis, kad mes galėtumėme įvertinti, kiek išskiriama tų emisijų. Taip pat labai svarbu įvertinti, kiek tai paveiks žmonių darbą, darbus, užimtumą, tikslinės programos dėl mokymų ir panašiai yra reikalingos ir taip pat visapusiškas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Mes turime gauti, įdėkti visą reikiamą infrastruktūrą, įkrovimų infrastruktūrą. Visa tai turi būti sutvarkyta ir mums reikalingos valstybinės lėšos, valstybės finansavimas šioje srityje. Ir taip pat e, pažvelkime į visus technologinių, technologinius variantus. Juk čia nėra taip, kad renkamės laimėtoje. Labai svarbu čia įvertinti visus kitus variantus. Uh, dėl elektromobilių. Nes yra tikrai daugiau tokių variantų, iš kurių galime rinktis. Taigi nesusiaurinkime to pasirinkimo galimybių. Toliau kalbant apie emisijų matavimą ir rodiklius, tą reikia daryti esant realioms vairavimo sąlygoms, kaip matėme iš ankstesnės patirties. Tai yra labai aktualu, nes tik tokiu būdu galėsime išvengti tokių skandalų, kurį matėme čia dėl tų klaidinančių įrenginių ir panašiai. Taigi labai svarbu, kad čia būtų pasitelkiamos visos mokslo žinios. Dėkoju. Ačiū, ponė Silikiotis. Ir dabar pasisakys šeši kolegos. prašyčiau kalbėti nelgiau nei minutę. Pirmiausia, ponia Van Bremt. Ačiū labai trumpai. Aš labai didžiai klausiausi pranešėjo, šešėlinių pranešėjų ir visi kalbėjo apie Paryžiaus susitarimą, sakė, kad reikia laikytis susitarimo ir buvo išsakyti įvairūs argumentai, kodėl reiktų, pavyzdžiui, palaikyti komisijos pasiūlymą. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra toks silpnas ambicijų prasme, kad mes nepasieksime Paryžiaus susitarimo tokiu būdu. Taigi labai svarbu šiam komitetui ne tik žiūrėti į Paryžiaus susitarimą, bet žvelgti ir į pramonę. Ir šią prasme labai svarbu pasirūpinti, kad būtų visas, visi ūkio sektoriai įtraukti. Ir jeigu automobilių pramonė to nedarys, tai kitos ne, ET, ne e apivartinių taršos leidimų sistemos sektoriai irgi prie to bus, turė, į tai turės būti įtraukti. Aišku, čia yra užsibriežti svarbus tikslai dėl CO2 emisijų ir dėl palaipsnio panaikinimo. Bet reikalinga užtikrinta dauguma šiame komitete, kad mes ambicingų tikslų užsibrieštumėme, ambicingesnių nei yra pateikta komisijos pasiūlyme, kad mes siektumėme mažų CO2 emisijų ir galiausiai tyrimų komitete šiame parlamente buvo daug dirbama. Ir prisimenate, buvo didelė dauguma šiame parlamente, kuri pasisakė už Dieselgate komiteto ataskaitą ir mes visi balsavome už tai, kad CO2 išskiriantys automobiliai bus panaikinti iki 35 metų. Taigi mes turime nepamiršti tų sprendimų, kuriuos primėme Dieselgate komitete ir, ir taip pat plenarinėme posėdėje. Dėkoju. Ačiū, ponia Vana. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, dėkuoju pranešėjui Man malonu, kad mes šiame komitete galime diskutuoti šiuo svarbiu klausimu. Su, pritariu Katerinai Vambert. Mums reikia daug padaryti, kad pasiektume klimato tikslų. Bet reikia pasižiūrėti tas ribinės vertes, kurios nustatytos automobilių pramoniai, pavyzdžiui, elektromobiliams. Ir turime investuoti į naujas technologijas, nustatyti aukštesnės ribinės vertes. Taip pat reikia pasižiūrėti ir privačių investuotojų potencialą, reikia investuoti infrastruktūras. Ir tie žmonės e, turi būti tikri, kad kai jie investuoja, kad tai atitiktų paklausą ir kad tai duoda tinkamą investicijų gražą. Turime galvoti apie vartotojus, apie jų daromus sprendimus, kai jie renkasi pirkti mažataršius automobilius. Turime kurti programas, kurios padėtų privačioms investicijoms ir tokiu būdu prisidėtų prie infrastruktūros. Taip pat reikia nepamiršti tą labai svarbę permainą, e, pokytį, kurį turės ir socialinį poveikį, turint galvo apie darbo vietas automobilių gamybos pramonėje. Turime dirbti kartu socialiniais partneriais, su profsąjungomis šioje srityje. Klimato apsauga taip pat yra svarbu, svarbu visai visuomeniai. Turime galvoti apie darbuotojus, jų indėlį į visuomenės gerovę. Svarbu nustatyti ne vien baudas, bet ir paskatas, paramos programas, kad galėtume spręsti taršos problemas. Reikia aiškių, racionalių, plataus užmojo tikslų ateičiai 2030 metams. Ir jeigu žiūrime į darbo vietas ir darbo našumą, automobilių pramonė turime galvoti ir apie pasiekmes. Dėkuoju, aš e, laukiu šių, šio projekto rezultatų. Ačiū. Uh.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 kad nebijokime pažangos, nebijokime judėti prieki. Ir aš dėl to labai pritariu pranešėjo nuomonėje. Mes turime nusiųsti labai aiškiai žinę taip pat ir automobilių gamintams, kokiegi bus automobiliai ateityje. 2023 metai ateis labai greitai. Mes turime galvoti apie naujus elektromobilių modelius. Volkswagen grupė jau pasakė, kad po keletą metų jau bus galima pasiūlyti visą spektrą elektromobilių, kitokią energiją varomų automobilių. Taigi jau dabar yra pakankamai priežasčių ir įrodymų, kad mes galėtume imtis veiksmų. Mes privalome investuoti, skirti valstybės lėšas į infrastruktūras. Ir čia komisija galėtų pasiūlyti, kad tos viešosios investicijos būtų atskaitytos nuo valstybės skolos. Antra pastaba dėl technologijų vairovės. Mūsų žinia turėtų leisti skatinti inovacijas dėl biodegalų, etanolio, taip pat trečiosios kartos energijos šaltinių, kad būtų galima kurti mažataršės arba netaršės transporto priemonės. Jūs žinote, kad kiekvienas iš mūsų kasdien e, nukeliauja 25,2 km per dieną, toks yra vidurkis. Ir dėl to būtina, kad būtų sukurtos elektromobilių pakrovimo stotelių sistemos, kad būtų galima jomis naudotis. Aš tik noriu Jums pasakyti, kad mes privalome pateikti įrodymų, kad galime pasiekti savo iškeltus tikslus ir aš pritariu pranešėjui. Dėkuoju, turiu ponė Grostet. Dėkuoju, pirmininkė. Kągi, aš įsakysiu susirūpinimą dėl pranešėjo nuomonės, dėl keletos dalykų, nepaisant to, kad aš pritariu CO2 emisijų mažinimo tikslam. Uh, Elektromobilis, žinoma, nebus sukurtas rytoj. Yra rinkos sąlygos, e, trūks infrastruktūros, jeigu norime visose miestų šalygatviuose pristatyti pakrovos stotelių, tai taip nebus. Kol kas e, viskas grindžiama e, hybridiniais automobiliais, bet negalime kliautis vandenilio elementų technologijomis, todėl turime laikytis tokio neutralos požiūrių. Neginčiuoju 2300 metų tikslų, tačiau 25 e, metų tikslai keistokie. Dar nežinosime, e, žinosime tik tai 22 metais, e, kokie bus perskaičiuoti rezultatai. Taigi liks 3 metai, o to nepakanka. E, Kalbame apie lengvuosius automobilius, taip pat apie lengvųjų komercinių automobilių išmetimo normas. Kaip ten bebūtų, komisijos pasiūlymą galima tobulinti. Tačiau mūsų pranešėjas, sakyčiau, yra dogmatiškas, nutolęs nuo pramonės realijų. Ir mūsų komitetas tą turėtų aiškiai įvardinti. Ačiū. Dabar žodį suteiksime mūsų kolegai iš Luksemburgo Kliotomis. Aš kalbėsiu trumpai, kadangi pristatysiu jau kitą pranešimą pagal darbo atvarkę, bet noriu pasakyti, kad privalome suprasti, kokios yra technologijos. Ir vandenilis tris kart mažiau veiksmingas nei elektra. Kitaip sakant, reikia tris kart daugiau elektros energijos tai yra elektrolizės procesas. Jeigu reikės naudoti sintetinius e, degalus, tai energijos kiekis padidės iki 80 kartų. Tai elektromobiliai yra tikrai veiksmingesni už kitas transporto priemonės. Taip, kažkada bus vandenilinės transporto priemonės. Jau apie fizikos dėsniai tą perša, perša tokią nuomonę. Kai kalbame a, apie tos projektus, tai Švedijoje bus e, numatomos investicijos į 100 procentų iš atsinaujinančių energijos šaltinių e, pakraunamus e, baterijas, kurios bus a, gaminamos iš kobalto ir nikelio. Ir taip pat jos bus e, atnaujinamos, galimos atnaujinti tam tikrais technologiniais sprendimais. Taigi, nekalbėkime apie praeitos kartos baterijas, akumuliatorius, kalbėkime apie ateities technologijas. Pavyzdžiui, kitą savaitę Europos komisija jau yra numačiusi e, įgyvendinti taip vadinamą ekologinių akumuliatorių naująjį ženklinimą. Tai yra naujos kartos akumuliatoriai tam, kad šią rinką apsaugotume nuo trečiųjų šalių konkurencijos. Ir dar kitas pastebėjimas. Tie elektromobiliai mūsų energijos mišinyje penkis kartus efektyvesnė nei dizelio arba benzino kūrų varomas automobilis. Norint paspartinti šios procesus, ypač atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvos dėrybose, turime pabrėžti būtent elektromobilių naudą. Tai štai darome išvadą labai aiškę turime remti elektromobilių gamybą. Yes, thank you, Chairman. I would like to also say some words because this is of course. Pone Virkunen, ačiū pirmininkė, kokia įdomi tema ir aš noriu įkišti savo trigraštį. Tikrai mūsų iššūkiai siekiant sumažinti emisijas iš transporto sektoriaus dideli, nes e, kol kas emisijos tik tai augo, mes norime viską apversti, šią tendenciją pakeisti. Tai nebus lengva. Kol kas ES yra tik keturios valstybės narės, kurios e, iš kelių transporto e, į atmosferą išleidžia mažiau emisijų nei 90 metais. Pavyzdžiui, mano šalyje, Švedijoje, jos kol kas nuolat laipsniškai augo. E, Taip, atsiras naujos technologijos, kurios bus dėgiamos naujose transporto priemonėse, tačiau norint emisijas drastiškai sumažinti dabar turime remtis e, atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Taip, puiku, propaguojama elektromobilius, bet yra ir kliučių, tai yra akumuliatorių gamyba, jinai neišspręsta Žinoma, kad ir vandenilio arba dujo sprendimai yra perspektyvūs, bet e, mes galėtume laikytis neutralaus technologijų požiūrių mm, metodo, o pramonė jau pati apsispręstų. Taip, iškastinis kuras turime spręsti ir šį klausimą. Kitas dalykas - infrastruktūra, logistika kaip mes galime planuoti visą procesą. Tikrai sričių daug, turime viską apimti, suvaldyti, bet e, pažangos galime pasiekti. Dėkoju. Toliau komisijos atstovas Rome Metzel. Ačiū už suteiktą žodį. Tikriausiai dabar man reikėtų paaiškinti, ką komisija yra sugalvojusi, pateikdama tokį pasiūlymą. Nes e, siūlomi komisijos e, skaičiai yra kur kas mažesni nei parlamento pakeitimais siūlyti skaičiai. Ko mes siekime? poveikio aplinkai, poveikio vartotojams ir taip pat poveikio užimtumui. Tai yra socialinis poveikis, o ypač, žinoma, poveikio inovacijoms. Žvelkime į poveikį aplinkai. Daug kas kalbėjo apie Paryžiaus susitarimą. ES yra įsipareigojusi iki 20 E, iki 30 metų sumažinti 40 procentų savo emisijas. Ir tai apima taip pat sektorius, kurie nepatenka į ETS. E, čia sumažinimas numatomas 20 procentų palyginus su 90 e, metais. Žvelgdami į kelių transportą, tai suprantame, kad emisijų sumažinimas nėra pats pigiausias. Ir kaštai čia siektų maždaug 25 procentus. Taigi komisijos pateiktas pasiūlymas e, leistų emisijos mažinti iki 22 procentų. Bet e, vieno tokio pasiūlymo nepakaks. Yra numatomi CO2 emisijų standartai sunkvežimiai, kur tai Tuos standartus mes pasiūlėme gegužės mėnesį. Taip pat bus ir kitos politikos, kurios prisidės prie CO2 emisijų sumažinimo. Tai yra švarių transporto priemonių direktyva, kombinuotų transporto priemonių direktyva ir dar kitas svarbus e, projektas, taip vadinamas Fuel Blending Mandate. O kągi reikia taip pat priminti ir valstybės narės, kurios gali gyvendinti vietos projektus, nes kai kalbame apie transporto srautų suvaldymą, tai puikiai suvokime, kad ne Briuselis čia turi diktuoti sąlygas. Valstybės narės turi prisimti savo atsakomybę. Taigi yra įvairių CO2 mažinimo opcijų iki 40 procentų. Bet kokie 3 procentai nesuvaidins lemiamų vaidmens. Kitas dalykas - vartotojai. 30 procentų tikslas. E, iki 2030 metų. Tačiau jeigu mes padidintume tos naudos vartotojams uh, tai galima pasakyti, kad um, jeigu e, mes padidinsime CO2 emisijų tikslus iki 40 procentų, nauda vartotojams bus tik tai 400 ir jinai laipsniškai mažės, jeigu CO2 emisijas didinsime. E, e, tikslus CO2 emisijų sumažinimo tikslus mažinsime. Daug įvairių buvo pateikta duomenių, atlikta tyrimų, todėl labai reikia atidžiai vertinti, kas už jų slypi. Pažvelkime iki komisijos pasiūlymą. Tai čia galite pasaky, pamatyti, kad 30, yra numatyta 30 procentų, bet taip pat mes akcentuojame užimtumo didinimą. Todėl, kad iš šito emisijų sumažinimo tikslo išplaukia ir įvairių naujų darbo vietų kūrimas energijos mišinio pakete. Atsiras elektromobilių plėtra, šios sektoriaus vystimasis, taip pat e, bus vidaus degimo variklio derinimas su elektriniu varikliu E, negalime kalbėti apie drastinį darbo vietų sumažėjimą, bet atvirkščiai apie laipsnišką jų augimą. Yra ir įtre ataskaita, kuri iki 25 metų e, mums žada 45 procentų naudą vartotojams. Bet e, tikriausiai poveikis nebus toksai didžiulis. Jeigu kalbame apie E, netaršių automobilių pasiūlymą, tai visos mažos, mažataršės transporto priemonės nebus įskaičiuotos į e, hybridinius automobilius. Todėl kyla klausimas, kaip čia įmanomas toksai ženklus padidėjimas. Komisija savo pasiūlymu kalba apie laipsnišką perima prie mažataršių transporto priemonių. O taip pat numatomas pakankamas laikas perkvalifikuoti e, dabartinės pramonės darbuotojus e, bei persikvalifikuoti taip pat skiriamas laikas bei teikėjams, nes e, daugelis regionų priklauso nuo šio sektoriaus. Tokios būtų komisijos pastabos. Žinau, kad e, jūs e, labai norite diskutuoti ir toliau. Rytoj TRAN komitete mes susitiksime dar viename posėdėje, o taip pat e, dar lankysimės ir kitame komitete. Taigi komisija pateiks savo išsame analizę. Dėkoju. Kągi dabar žodis mūsų pranešėjai Jakopui Dalunda. Ačiū. Ačiū už jūsų pastabas. Norėčiau sureaguoti kai kurias iš jų. Kai kas būkštoja, kad per e, griežti ir aukšti reikalavimai ataušins automobilių pramonės pastangas. Nemanau, kad taip taip atsitiks, nes mes turime neatsilikti nuo JAV, Japonijos ir Kinijos. Iš tiesų, pramonė gali, taip sakant, perkaisti, jeigu nesudalyvaus šitoje konkurencijoje kovoje. Toliau, socialinė perspektyva. Kai kas galbūt mano, kad dėl socialinių mm, pastangų priežasčių reikėtų atitolinti šitą uh, transformacijos laikotarpį, bet mes turime to keliu eiti, nes mes turime kalbėti ir apie verslą. Tiek socialinės, tiek užimtumo problemos, jeigu jos nebus sprendžiamos, jos tik tai pagilės, mes turime jas spręsti. Kai kas kalbėjo apie taip pat e, darbo rinką, užimtumą, aš manau, kad mūsų pasiūlymas suteikia galimybę investuoti į naujasias technologijas. Tikrai pasitikiu, kad mūsų automobilių pramonė gali susitvarkyti su šitais iššūkiais ir užimti lyderiančias pozicijas ir eksportuoti automobilius, ne tik juos gaminti. Ačiū, ponui Dalandė. Noriu Jums priminti, ar pastebėti, kad pakeitimus jūs galite pateikti iki balandžio 26 dienos vidudienio. Balandžio 26 dienos vidudienio. Perkime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. 17 punktas - skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemonės. Pranešėjas Claude Tomes. Kviečiu jį pristatyti savo nuomonę. Uh, so um... Ačiū. Dėkoju. Vyriausybių viešieji pirkimai, taip pat savivaldybių viešieji pirkimai. Ir kai mes kalbame apie viešuosius automobilių pirkimus, transporto priemonių pirkimus, jeigu savivaldybė ar savivaldybių asociacija, tarkim, uh, skelbia konkursą dėl šiukšliavežių ar šiukšlių surinkimo, tai tada jie gali ir nurodyti, kokiomis e, transporto priemonėmis turi būti surenkamos atliekos. Tai nėra vien tik tai transporto priemonės, automobiliai, kurias perka ar e, įsigyja savivaldybės ar vyriausybės, tai yra ir paslaugos, kurias e, įsigyja įsigydami tas transporto priemonės. Taigi, komisija. E, yra pasiūlusi tą direktyvą, ji buvo per silpna ir neveikia. Dabar komisija siūlo peržiūrėti tą direktyvą ir man atrodo, kad puiku, kad komisija numatė direktyvos peržiūrą, bet aš manau, kad čia reikia labiau apibriežti tikslus. Kai kas sakote, kad reikalingas technologijų neutralumas, norėčiau pasakyti, kad pasaulyje, kur keičiasi klimatas, Tai nėra nulinė savoka, tai yra sisteminė nesąmonė, nes turime planetą, kur yra CO2 tarša. Tai reiškia, reikia atsisakyti anglės ir taip pat atsisakyti įprasnio kūro automobiliams, nes kitaip nieko nepasieksime. Aišku, yra įvairių technologijų, kurios čia priimtinos ir tos technologijos, kurias, kaip aš jau sakiau, yra daugiau ar mažiau veiksmingos. Taigi, uh, akivaizdu įsigilinus į šį klausimą, kad visų pirma, per ateinančius dešimtmečius e, turime kalbėti apie elektromobilius ir CO2 ir hybridinius automobilius. Elektrinius, elektrohybridinius automobilius. Aišku, vienas dalykas yra tarša, bet turime nepamiršti ir pramonės politikos. Ir aš norėčiau pateikti vieną skaičių, kuris tikrai sukrėtė ir pačią komisiją. Kinijoje šiandieną yra 400 tūkstančių elektroautobusų. Kiek elektroautobusų turime mes Europoje? Net 2000 nesuskaičiuotumėme. Tai reiškia, kad Neturime nei vienos autobusų bendrovės Europoje, kuri naudotų elektroautobusus, kai 10-15 Kinijos įmonių jau turi tūkstančius tokių autobusų savo parkuose. Taigi, kaip ir Eduard sakė anksčiau, jeigu mes norime išgyventi pramonės politikoje, turime nusiųsti aišku signalą. Ir aš norėčiau, kad tie viešieji pirkimai leistų sukurti tokią pirminę rinką elektromobiliams, hybridiniams automobiliams, vandeniliniams varikliams, kad mes galėtumėme tai susijęti su kitos kartos akumuliatoriais. Nes akumuliatorių atveju viskas labai paprasta. Pavyzdžiui, dabar klausėme įmonių, kur įsigyti pigiausius akumuliatorius. Jie sako, tik ne Europoje. Taigi akumuliatoriai yra suskystintos dujos iš Šiaurės Korejos, Panasonic, LG atsiprašau, Šiaurės Korejos, Panasonikas iš Japonijos ir panašiai. Taigi mes apie tai kalbėjome su komisija ir padarėme išvadą, kad vienintelis būdas Europai sugrįžti į šį žaidimą tai yra perėti prie žaliųjų akumuliatorių. Tai yra 100 procentų perdirbami akumuliatoriai. Akumuliatoriai perdirbami jau pagal dizainą. Tai reiškia, kad nuo pat pradžių jau yra žinoma, kad po to galima išrinkti tą akumuliatorių ir viską, visas tas dalis perdirbti. Po to e, akumuliatorių medžiagos turi būti gaminamos iš atsinaujančių energijos šaltinių. Ir toks dabar projektas įgyvenimas Švedijoje. Ir kitas dalykas yra medžiagų gavimas iš tvaros, tvarios kalnekasybos ir panašiai. Taigi čia kalbame ne tik apie pirkimus ir tam tikrą elektromobilių procentą, bet kalbame ir apie tai, kad reikia įdėkti tokias, tokius akumuliatorius tuose automobiliuose. Ir aš esu surinkęs skaičių, kuriuos galime aptarti. Svarbu tai, kad komisija neturi skaičių 20 metams. Ir man atrodo, kad arba dabar pralaimėsime, arba laimėsime, nes rinka 20 metais jau turi būti sukurta tokia, kur būtų aiški žaliavų rinka. Taigi, savivaldybės privalo tą daryti ir galiu pasakyti, kad savivaldybės yra pasirengusios įsitraukti į tą žaidimą tik tuo atveju, jeigu bus numatytos lėšos. Taigi aš visą skyrių skyriau infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai, EFSI, investicijų banko lėšoms, nes tos lėšos reikalingos, kad padėtumėme savivaldybėms. Kitas klausimas yra, negalvokite, kad bus galima labai greitai išvalyti miestus tik tai įsigijant naujas transporto priemonės. 350 miestų Europoje nes, netitinka oro taršos standartų, oro švarumo standartų. Taigi tokiems miestams aš siūlyčiau tokią modernizavimo programą, kuri būtų daugiau orientuojama į elektros energiją, nes turi būti gaunami rezultatai per dviejus, trejus metus. Tai reikia modernizuoti, adblių e, technologiją pritaikyti ir daugiau tose hybridiniuose automobiliuose numatyti elektromobilio elemento. Taigi tokiu būdu 350 miestų galėtų pasiekti gan greitai geresnių rezultatų, nes tai yra miestai, kurie atsilieka arba netenkina ES e, švaraus oro teisės aktų. Taigi tokie būtų mano pastebėjimai. Ačiū ponė Turmes. EPP vardu pasisakys ponas Gambus. Dvi minutės jums skiriamos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Turmes. Pirmiausia, mes siūlysime pakeitimus dėl šio pasiūlymo. Mes, man atrodo, esame šio bei to pasiekę, bet aišku, reikia čia subalansuoto teksto, kad jis būtų patvirtintas konsensuso pagrindu ir manau, kad kitų frakcijų atstovai mums padės. Akivaizdu, kad mums reikia stabilaus teisinio pagrindo, reikia aiškiai apibrieštų tikslų, pasiektinų tikslų, kad ES galėtų laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų, ypatingai Paryžiaus susitarimo. Tačiau mes negalime pamiršti, kad šie kriterijai negali sąlygoti reindustrializa, reindustrializacijos proceso sulėtėjimo, reikia konkurencingos, inovatoriškos pramonės, kuri sukurtų naujų darbo vietų, kurioms reikalingos didelės ir reikšmingos kvalifikacijos. Tas e, reindustrializacijos procesas turi būti subalansuotas, leidžiantis pasiekti CO2 emisijų tikslų, oro taršos tikslų oro taršos mažinimo tikslų, taip pat skatinti pramoninę veiklą ir kurti naujas darbo vietas. Taigi mes turime toliau derinti taisyklės dėl viešųjų pirkimų ES, kad galėtumėme sukurti aukštos kokybės rinką e, autobusams, sunkvežimiams, kad tie tos transporto priemonės būtų veiksmingos ir švarios, nes be suderintų veiksmų ES lygmenių atsidurs, atsi, atsiras rizika, kad mes negalėsime konkuruoti pasaulinėje rinkoje, bet kuri politika, kur nesame konkurencingi, neduos jokių rezultatų. Taip pat turime nepamiršti, kad reikia apsaugoti pramonę ir užkesti kelią nesažiningai praktikai, kurios imasi tre, trečių, šalių, trečių šalių atstovai. Taigi komisijos pasiūlyme yra akcentuojami įvairūs aspektai, apie, apie juos kalbėjo ir pranešėjas. Mhm Dėl kai kurių aspektų mes pritarėme, dėl, dėl kitų ne, bet mūsų pakeitimuose mes ir atsispindės mūsų pozicija, kurią išsakiau savo pastabose. Mes norime, kad ES ekonomika veiktų gerai, kad būtų stipri pramonė, kad būtų kuriamos darbo vietos ir užtikrinamas gerbuvis mūsų piliečiams. Negalime sukurti nekonkurencingos ekonomikos. Taip pat turime laikytis tarptautinių įsipareigojimų, kalbant apie klimato kaitos įsipareigojimus. Aš manau, kad visos politinės frakcijas tam pritars. Dėkoju. Ačiū. Ponas Korumbašev, socialdemokratų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradžioje norėčiau štai ką pasakyti. Reikia kalbėti apie infrastruktūrą, kuri yra būtina. 220 tūkstančių įkrovimo stotelių reikalinga Europoje šešis kartus daugiau nei yra dabar. Be infrastruktūros mes negalime versti gamintojų siekti net ir minimaliausių tikslų. Reikalingas papildomas finansavimas. Tiek kalbant apie viešuosius pirkimus, tiek apie vietos regioninės valdžios institucijas. Kalba eina apie keleivinį transportą ir savivaldybių uh, komunalinės paslaugas teikiantį transportą. Tokiu būdu išauks paslaugų kaina. Ir tai yra juk svarbi savivaldybių biudžeto eilutė. Taigi mes turime sutelkti lėšas ir vietos, regionų ir setinės vyriausybės e, lygmenių ir finansuoti tokius projektus, kurie užpildytų tas trūkstamas jungtis transporto sektoriuje. E, E, švari, švarus transporto mechanizmas, investicijų bankas yra finansavimo galimi šaltiniai. Daugiametėje finansinėje programoje irgi reikalinga atsižvelgti į šiuos tikslus. Toliau visas tas e, transporto priemonės gyvavimo ciklas turi būti įvertintas, ar tai būtų automobilis, ar autobusas. Mes turime jį vertinti ne tik emisijų prasme. Mm bet ir kiek buvo CO2 išmesta, kad jis būtų pagamintas ir taip pat turime apie jo perdirbimo kaštus ir sąnaudas pagalvoti. Tokiu būdu mes tik tai galėsime tada įvertinti viso tos transporto priemonės ciklo CO2 emisijų kiekį. Turime raginti tokius gamybos modelis, kurio leistų mums pagaminti transporto priemonės, kurios būtų mažiau taršios ir transporto priemonės, kurias būtų lengviau galima perdirbti. Ačiū EKR e vardu ponas Tošinovski. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad šios diskusijos yra ankstesnių diskusijų tesinys ir aš nekartosiu to, ką jau sakiau. Norėčiau padėkoti pranešėjui už projektą, nes šios diskusijos tikrai labai reikalingos. Ar kalbėtumėme apie labai ambicingą pasiūlymą, ar apie tai, kaip būtų galima surasti geriausius technologinius variantus. Norėčiau šį beitą patikslinti. Kai kalbame apie viešuosius pirkimus viešojo transporto srityje, tai čia nulio emisijų sistemos egzistuoja. Pavyzdžiui, tramvajai visiškai elektrinės transporto priemonės yra. Bet yra tam tikrų apribojimų dėl miestų, pavyzdžiui, ypatumų, ne visuomet įmanomi tramvajai. Ir taip pat yra tam tikrų apribojimų, kalbant apie akumuliatorių sistemas. Na, o kalbant apie transportą, mes negalime ir toliau naudotis tais pačiais akumuliatoriais, kurios sudėtinga uh, pakrau, už, įkrauti, tam reikia daug laiko. Ir negalime šiuo atveju naudoti kitų sistemų dėl tam tikrų techninių apribojimų. Ir aš kalbu kaip didelio pramonio miesto buvęs meras, kur mes ir pradėjome gyvendyti tą veiklą ir galiu pasakyti, kad nebuvo lengva. Ir aš galiu tik pasakyti, jog šiandieną yra daug technologinio potencialo uh, kad būtų sukurta nauja akumuliatorių sistema, energijos kaupimo sistema, bet kol kas mūsų dabartiniai akumuliatoriai susiduria su tam tikromis kliūtimis miestuose. Įkrovimo stotelių nėra ant kiekvieno kampo. Jeigu yra autobusų linijos, kurios, pavyzdžiui, trunka dvi valandas, o įkrovimas reikalingas po vienos valandos, dar reikės dviejų transporto priemonių. Taigi mes turime čia spręsti tas problemas ir aišku, mes negalime užkisti kelio plėtrai, nes mums galbūt atrodo, kad tam tikri sprendimai neįmanomi, bet nebūtinai tai yra tiesa. Mes turime atsižvelgti į urbanistinius ypatumus, nes istoriniai, pavyzdžiui, miestų centrai yra su tam tikrais ypatumais. Taigi ir tai reikia atsižvelgti, apibrėžiant savo tikslus. Taigi tiek būtų pastebėjimų ir laukiu tolesnių diskusijų. Ačiū. Dėkoju ponui Tošanovskijui, dabar Alde vardu ponė Maisner. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui ir visa, už visą atliktą darbą. Sutinku su daugeliu išsakytų dalykų nėra neteisinga sakyti, kad viešieji pirkimai gali paspartinti procesus dėl dekarbonizavimo transporto sektoriuje. Tai yra sveikintinas dalykas ir džiaugiuosi, kad pranešėjas kalbėjo apie komisijos argumentus ir komisijos požiūrį. Nes, aišku, reikia, mes, reikia mums įvertinti visą tą gyvavimo ciklą, kaip sakė kolega iš Socialdemokratų frakcijos. Tai nėra tik tai emisijos iš išmetimo vamžio, tai yra uh, visas akumuliatoriaus jo komponentų gyvavimo ciklas, į, į ką reikia atsižvelgti. Ir buvo čia tokių labai aktyvių reklamų elektromobilių atžvilgių, bet mes turime technologinę prasme išlikti neutralūs, nes yra daug tokių technologijų, kurios iš tiesų gali būti labai pažangios, pažangus biokūras, tarkim, tokia technologija irgi galėtų būti plėtojama ir Skandinavija, pavyzdžiui, renkasi dujas, o ne elektrą varikliams varyti. Taigi aš manau, kad čia yra daug kintamųjų ir yra, aišku, pagrindų direktyva dėl alternatyvių, alternatyvaus kūro ir atitinkamos infrastruktūros ir vandenilės galbūt irgi suskysintos dujos, kiti dalykai, visą tai reiktų apsvarstyti ir atitinkamai paskirstyti investicijas. Kai kurios valstybės narės tikrai gali pasiekti neblogų rezultatų šiose srityse. Kai kalbame apie EFSI ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, tai aišku, kalbame apie miestus, bet e, ar kalbame ir apie viešai transportą, nes viešasis transportas čia yra labai aktuolus. Ir aišku, tai nereiškia, kad reikia keisti dabar uh, eksploatuojamas transporto priemonės. Jeigu, pažiūrėjau, trūksta infrastruktūros miestuose, tam tikrose teritorijose, tai aš manau, kad, tarkim, kaimo vietovėse tikrai yra labai aktualių ir kur kas svarbesnių problemų. Taigi, būkime realistai, e, Europa nėra Kinija. Ir aš, aišku, pateiksiu ir pakeitimų. Sorinio. Dabar ponas Sorinio. Dėkuoju pranešėjai. Buvo diskusijos dėl dviejų pastaruoju metu parengtų e, nuomonių ir tos diskusijos labai svarbios ES automobilių gamybos pramoniai, jos ateičiai. Daug idėjų buvo pakartota ne kartą, tai yra, kad mes turime dalyvauti e, perinamajame energetikos laikotarpyje, kai kalbama apie E, išmanų į judumą, e, švarų, netaršų judumą. Aš pritariu dviejų etapų perspektyvai, kad reikėtų pagerinti dabartinius modelius, o po to daug dėmesio skirti naujom technologiniam inovacijoms ir kalbėti apie e, netaršių akumuliatorių kūrimą. Taip pat reikia ir tokių akumuliatorių, būtų, kurio, kurie būtų naujos kartos, kur būtų užtikrinamas tinklas pakrovimo stotelių. Energija ir informacija yra du labai svarbus dalykai. Ir tai yra labai svarbus momentas dabar, nes mes turime labai išsamei viską apdi, išdiskutuoti kalbėti apie pakrovimo stotelių infrastruktūrą, apie e, švarias transporto priemonės. 2020 metų horizontas taip pat yra svarbus, jis yra skirtas netaršioms technologijoms. Finansavimas taip pat leistų mums sukurti atitinkamą pakrovimo stotelių sistemą. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Anika. Dėkuoju. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad man patinka šis pranešimas. Jame kalbama apie nemažai idėjų, kurios man įdomios. Norėčiau kalbėti apie viešąjį transportą. Turime apie tai kalbėti, nes kitu atveju nepadarysime tą, ką privalome daryti. Nebus pakankamai informacijos. Mano gimtajame mieste Yra bandymų e, pirkti netaršius automobilius. Bet nėra tokios įmonės, kuri gamintų netaršius autobusus. Kalbėjau su žmonėmis iš transporto komiteto ir niekas nežino tikslios informacijos apie tai. Komisija turėtų tai atsižvelgti. Kitas aspektas. Prieš porą savaičių buvau San Franciske. Ten galima matyti naują viešai transportą, tramvajus, troleibusus, hybridinius autobusus, netaršius autobusus, taip pat ir dizelinius autobusus, bet daugiau nei 90 procentų e, automobilių parko yra netaršus. Mes taip pat turėtume įti tokie kryptimi. Kalbame apie lengvuosius, lengvasias transporto priemonės. Yra sukurtas Yra sukurta sunkvežimių su netaršiais akumuliatoriais. Ir tikrai galima naudoti lengvo, lengvasias transporto priemonės su naujo tipo akumuliatoriais. Bet akumuliatorių svoris e, viršyje ta, tas normas, kurios yra nustatytos ir dabartinės sąlygomis, tai yra viena iš kliučių. Taip pat turime peržiūrėti kategorijas, svorio kategorijas nustatytas automobiliams, pagal kokius kriterijus apskaičiuojamas svoris automobilio. Taip pat, kai kalba apie lengvasias transporto priemonės, būtina keleris, užtruka keliari metai nuo sprendimo prieimimo iki automobilio pagaminimo. 2025 metai netrodo tinkami dėl nuspėjamumo gamintojams. Ir gamybos atstovai man pateikė savo duomenys ir aš norėčiau, kad jos atsižvelgtų į tos aspektus, prognozuojamumo aspektus atsižvelgtų pranešėjas, kad galėtume parengti tvarų ir tvirtą, solidų pasiūlymą. Aš manau, kad kai kuriuose šalyse žmonės gali infarktas ištikti, pasižiūrėjus į pateiktą statistiką. Kai kurie procentiniai dydžiai labai didžiuliai, pavyzdžiui, Rumunijoje 17 procentų iki 2025 metų nustatyti, nežinau kiek iki 2030. -ųjų. Ar bus iš viso netarši technologija gyventinta? Pernelyg platus tikslas, plataus užmojo tikslas nustatytas, manau, reikia jį peržiūrėti, pirmiausia, reikia vertinti technologinius žingsnius ir peržiūrėti priedus. Yra daug priedų nustatytų sunkiosioms transporto priemonėms dėl jų mes skeptiškiau esame nusiteikę. Tik Tesla yra pagaminusi vieną sunkų į e, automobilį. 6 procentai iki 2025 metų, 6 procentai sunkvežimių Rumunija turbūt elektra varomi. Visi manęs paklaustų, kaip, kokiu būdu, kokią technologiją naudojantis. Manau, kad reikia geriau įvertinti dabartinės technologijas ir nespekuliuoti. Galėčiau pateikti ir kitų nerealistiškų pasiūlymų pavyzdžių. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū. Toliau komisijos vardu ponas Dubulino. Uh, thank you, Chair, for uh, giving the Commission this opportunity to uh, give some uh, comments and explanations. Um, and thank you uh, to the rapporteur for uh, this report, which uh,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 the procurement of vehicles. So this is why we consider that the proposed approach was the one that better tackled the specific issues related to vehicles. Thank you. Thank you. Dėkuoju. Ar galutinis žodis pranešėjui, ponai Tomas. Ačiū. Ačiū kolegoms už jūsų komentarus. Dėl infrastruktūros. Jūs teisus, ponia Krumbačiev, bet čia kalbame apie automobilių parkų sektorių. Jeigu, pavyzdžiui, yra autobusai, tai jūsų autobus, automob, autobusų depė turi būti pakrovimo sistemos. Ir trys ar keturios stotelės tam tikrose strateginėse vietose. Taigi infrastruktūros problema yra susijusi ir su to, kad komisija neišdryso iš esmės peržiūrėti dabartinės alternatyvaus kūro direktyvos. O mes galime judėti gana sparčiai. Ir aš taip pat remiausi tokiu argumentu. Jeigu miestas nusiperka elektrinius automobusus ir gauna ES lėšas, tai tuomet turi būti numatyta ir galimybė įkurti, įsteigti pakrovimo stoteles miestuose. Taip pat yra iššūkis susijęs ir su darbo jėgos apmokymu. Mechanikos žinios turėtų būti perkeltos prie į kitą lygmenį, čia reikia elektronikos žinių. Ir manau, yra labai svarbu kalbėti apie dokumentų rinkinį dėl finansavimo, kad būtų galima užmėgsti partnerystės su vietos valdžia dėl pakrovimo stotelių. Kai kalbėjau su autobusų įmonėmis, yra konkurencijos problema. Egzistuoja skirtingos įmonės, kurios parduoda pakrovimo stoteles, bet dėl programinės įrangos neleidžia, kad kiti, kitų kompanijų, kitų bendrojo automobiliai galėtų naudotis. Čia konkurencijos problema ir uždaros rinkos. Vis, visos prekės e, kūriamos dabar su novatoriškomis technologijomis, bet yra ir tam tikri saugikliai, apsaugos priemonės dėl konkurencijos, dėl akumuliatorių ir eksploatavimo ciklo. Manau, kad komisija turėtų pateikti labai išsame analizę. Kai jūs sakote, kokia yra dabartinė padėtis, kas bus po penkerių metų, kad būtų aišku, koks bus CO2 balansas po dešimties metų. Nes Dieselgate e, asmenys visada mus kaltins kad, tarkim, elektros automobiliai tikrai nėra geresni nei dizeliniai. Tai nėra tiesa, bet mums reikia labai aiškių argumentų, aiškių įrodymų. Ir tai galėtų padaryti komisija. Lengvieji sunkvežimiai, eBay, Amazon ir kur mes matome, kad labai daug parduodama lengvųjų sunkvežimių mažiau yra sunkvežimių ir daugiau lengvųjų sunkvežimių. Ir tai taip sprendžiama oro taršos problema. Viešuosiuose pirkimuose dėmesys skiriamas lengviesiems sunkvežimiams. Taip pat pereinama prie hybridinių, hybridinių elektrinių automobilių. Kitas dalykas yra triukšmas. Triukšmas yra didelė problema. Įsivaizduokite sekundę, kad mes galėtume per šiuos teisės aktus didžiulį skaičių didžiųjų miestų Europos Sąjungoje įdėkti elektrinės statybos įrangos naudojimą. Tai labai sumažintų triukšmų lygį miestuose. Vėlgi, viešieji pirkimai galėtų skatinti inovacijas, jeigu būtų tinkamai naudojamasi tais viešaisiais pirkimais. Žinoma, yra dujos ir yra bio degalai. Bet nežinau, ar jūs supratote Paryžiaus sustarimą. Tai reiškia, kad 2020 metais turi būti nulė tarša. O sunkvežimiai eksploatuojami 20-25 metus. Ir jeigu bus leidžiama naudotis, naudoti dujas, Tai 2050-aisiais dar tas senasis sunkvežimis bus eksploatuojamas. Tai kai galvojame apie Paryžiaus sustarimą, turime galvoti ir apie praeitį, kada bus išgyvendinta tam tikra, išgyvendinti tam tikri technologiniai sprendimai, kada senieji sunkvežimiai jau bus nebeeksploatuojami, dings iš mūsų kelių. Mums reikia biodegalų lėktuvams turėsime elektrą varomus e, lėktuvus. Airbus Roslojus jau dabar e, planuoja gaminti didžiulius lėktuvus, kurie būtų varomi elektra. Neturime kitų e, alternatyvų. Vežėjų vienintelė alternatyva yra biodegalai. Bet čia yra tam tikrų apribojimų. Daug buvo dėl to diskutuota su ponu Henkel. Jis pritarė mums kad reikia laikytis realistiško požiūrio į biodegalus. Biodegalai gali būti naudojami ir tose sritise, kur mes neturime alternatyvų. Turime elektros energiją, vandenilį, transporto priemonėms, lengviesiems automobiliams, sunkiesiems automobiliams, bet ne lėktuvams. Tai yra dilema, kurią reikia išspręsti. Kažkas Rumunija jūsų paklausė, kur nusipirkti netaršių autobusų. Yra platforma sukurta iniciatyva, kurią finansuoja ES, yra kelios, keli miestai, kurie susibūrė kartu su ekspertais. Ir jau yra pirmoji patirtis sukaupta, bet mums reikia Europos komisijos, mums reikia techninės paramos. Mes gaištame laiką darydami klaidas geriausia informacija mūsų nepasiekia. Dėl kaimo vietovių. Kaimo vietovėse, pavyzdžiui, yra penki autobusai. Jeigu jie nusipirks du naujus automobilius, jau 50 procentų dalis tuomet yra Tik perkant naujus automobius, autobusus mes galime paskatinti kaimo vietovės pirkti naujos kartos autobusus. Bet mes negalime priversti anksčiau parduoti senus autobusus ar anksčiau nusipirkti, įsigyti naujus, naujos technologijos autobusus. Aš siūlau specifinę retrofit programą, nes naujus pirkti, naujas, naujus e, autobusus pirkti yra pernelik brangu. Kai kurios autobusus reikėtų atnaujinti. Bet, pažiūrėjau, Rumunija ir Bulgarija taip pat turėtų turėti galimybę atnaujinti senus autobusus. Kartais Rytų Europa neturi pakankamai pinigų ir tuomet turėtų padėti ES biudžetas. Taigi norėčiau, kad Europoje dėtų į priekį šioje srityje. Ačiū. Dėkoju. Noriu Jūs informuoti, kad e, pakeitimus nuomonės projektų Jūs galite pateikti iki balandžio 30 vidudienio. Dabar pereikime prie kito mūsų darbo atvarkės punkto. Pranešimas apie vykstančias dėrybas. Direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo. Jose Blanko Lopes yra pranešėjas dėja, jo mūsų posėdėje nėra. Jisai maloniai paprašė mane trumpai apibendrinti, kaip vyksta dėrybos. Aš pasistengsiu tą padaryti greitai. Antrasis trilogas dėl energijos vartojimo efektyvumo buvo kovo 29. Kol kas pozicijos labai skiriasi dėl pačių svarbiausių tikslų ir pagrindiniai tikslai atsinaujinančių energijos šaltinių srityje yra aiškus. Taryba laikosi 27 procentų mes neformaliame e, ministrų e, susitikime norėjome e, šį procentą paaukštinti, bet dėja to nepavyko padaryti. Buvo taip pat siekiama pasiekti pažangos Bulgarijai pirmininkaujant, buvo keli techniniai posėdžiai ir kitas trilogas buvo numatytas dar iki gegužės 17 dienos buvo pasiektas sustarimas dėl keletos straipsnių. Transporto komitetas kol kas vykdo diskusijas techninio lygių ir pranešėjas pabrėžia, kad tarybos bendrasis požiūris nėra pakankamai ryštingas dėl transporto sektoriuje didinamos atsinaujinčių energijos šaltinių dalies. Dabartinis trilogas numatytas gegužės 17 dieną ir taip pat 29 ir pirmininkaujantį turėtų gauti didelį platų mandatą dėrėtis dėl pakeitimų. Ir pranešėjas noriu taip pat padėkoti šešėliams, pranešėjams bei jų komandoms už puikų bendradarbiavimą. Kreipiuosi į EPP atstovą pono Kelį, jo nėra. Ponas Tomas, atrodo, jūs galite kalbėti. Prašom, žodis jums. Panas Turmės, tikrai situacija daug maž teisingai nušviesta, mūsų pozicija parlamente yra aiški, bet mes susipriešiname su taryba, nes tarybos požiūris nesikeičia, jie užsispyrusi laiko savo nuomonės. Ir kadangi yra tokia padėtis dėrybos užstrigo, mes norime pasinaudoti techninių posėdžių metu atsiradusiamis galimybėmis ir pereiti prie politinių e, sprendimų. Tai yra tikslai, kaip jos paskirsti valstybėms narėms, transportas, šildymas, Kaip tik ponas Blanko, kaip tik ir labai sėkmingai prastuminėja šitos klausimus. Labai dėkuoju taip pat visiems, kurie teikia visai gerą paramą. Dėkui. Aš savo ruoštų esu EKR šešėlinis pranešėjas ir iš savo pusės pristatysiu savo nuomonę. Reikia apgalėstauti, kad darybos labai lėtos. Nežinau, ar apskritai, pirmininkant Bulgarijai, mums pavyks e, dėl ko nors susitarti. Kaip e, informavo Blanko Lopes, klausimai kelia per daug ginčių ir aistrų. Transporto sektoriaus dek karbonizavimui mums reikia e, ryštingesnių tikslų biokūros rytyje. Kai kas nori apskritai atsisakyti pirmos kartos biokūro, tačiau pirmos kartos biokūro gamyba Europoje yra reglamentuojama sustarimu su mūsų priekybos partneriais ir taip pat e, elektrifikavimo aspektas nėra pats geriausias sprendimas. Čia mes tarsi apsisprendėme laikyti, laikytis neutralios pozicijos. Aš e, pats nuo jau savaitę važinėjau vandeniliniu automobiliu ir patyriau, kad kad Japonijos gamintojai tikrai pagamino puikią transporto priemonę. Buvo paskelbta ataskaita dėl strateginių mm, žaliavų, kurios prisidėtų prie energetikos pertvarkos. Perima nuo iškasinio kūro prie kitokio atsinaujančio energijos šaltinių ir kūro. E, vėjo turbinos turėtų prisidėti prie e, šalių, kuriuose energijos efektyvumas mažas. Bolivija, Demokratinė Kongo Respublika ir kitos šalis yra atsilikusios šioje srityje. Todėl aš 17 nu, metais pasisakiau už pono Oselevant ataskaitą, tai yra Harvardo universiteto profesorius ir tenai teigiama, kad atsinaujančios energijos šaltiniai Atsinaujantis energijos šaltiniai dar tik tai padidins mūsų priklausomybę nuo e-, energijos. Todėl e, keliama bio įvairovės bei diversifikavimo mintis. Juo daugiau energijos šaltinių diversifikuoti, tuo mažesnė priklausomybė. Džiugiuosi, kad ir tam tikra nevyriausybinė organizacijų grupė um, stengiasi sukliudyti visam procesui nes e, akivaizdžiai pasisakė už tą diver, diferencijavimo poreikį. Sustikau su Kolumbijos delegacijos atstovais. Posis buvo labai įdomus, kalbėjome apie žemės ūkį, apie alyvų gamybą, taip pat taikos procesą. Taip pat palmelėjos gamybą ir kitus Kolumbijos politikos aspektus. Jie e, pabrėžė, kad jau įgyvenimo sertifikavimo procesas. Taip pat e, teikiama parama ir Kolumbijos ūkininkams. Mes turime atidžiai vertinti palmių aliejos gamybos procesą, kaip viskas gaminama, kokiu būdu, uh, nes juk kertamos džiunglės, atogražo miškai, todėl turime suvokti, kokius yra aplinkybės. Man tikrai buvo liūdna e, išgirsti, kad e, šita grupė nusivylė mūsų pranešėjų išvadomis. Iš tiesų aš sustikau su visais, su Greenpeace, WWF e, ir kitokiomis organizacijomis bei jų atstovais. Kodėl? kodėl šio parlamento žalieji bei socialistai tiesiog atsisako tartis ir kalbėti, susitikinėti su, to, su tokiais organizacijų atstovais. Mes turime palaikyti būtent diferencijavimo mintį. Jeigu siekiame bent kokios pažangos. Gerai, dabar kaip pirmininkas jau truputį neutraliai pakalbėsiu ir kreipiuosi į jūs. Ar yra ponas Fidelį? Ne? Ar yra dar norinčių kalbėti? Kolega Turmis. Tikrai labai gerbiu jūsų poziciją. Aš pats negalėjau susitikti su Kolumbijos delegacija, bet ne dėl to, kad nenorėjau, tiesiog negalėjau. Dėl žaliavų. Taip, yra tam tikri apribojimai, bet tai nėra atsakymas. Pateiksiu vieną pavyzdį. Yra viena kompanija, Inekon, kuri per tris metus sugebėjo inovacijų dėka pakeisti e, savo pasenusias technologijas naujomis. Ir aš netgi gavau informaciją, pavyzdžiui, dėl um, akumuliatorių ir kobalto kobaltas yra šalutinė vario gavybos medžiaga. Taigi susidaro didžiuliai kobalto kiekiai. Kitas klausimas, kaipgi mes sugebėsime priimti konkrečius sprendimus, atidaryti jau da, uždarytas a, angliakasyklas, ką daro beje ir Švedija, kad mes apdorotume tuos mineralus. Komisija savo generaliniuose direktoratuose rengia savo sprendimus, tai nėra neigiamas arba neigiamas sprendimas, bet tiesiog požiūris kitoks. Yra problema ir mes ją sprendžiame. Ačiū. Kreipiuosi Europos komisijos atstovę Abrimakis. Ir jos nėra. Kągi, eikime toliau. Ah, ja, okay, sorry. Okay. Kreipiuosi į ponę Grostet. Oui, écoutez, je... Dėkoju, aš klausiausi diskusijų, gaila, kad mūsų tiek nedaug beliko. Uh, Visgi aš norėčiau pristatyti situaciją. Jau du trilogo posėdžiai vyko dėl pramonės plėtros gynybos rytyje. E, kovo 15 ir 10 balandžio vyko tie posėdžiai. Kadangi neįvyko kore per posėdis, pirmininkauti Bulgarija negavo įgaliojimų ir negalėjome surenkti trečiojo e, trilogo posėdžio, taigi nepasiekėme jokios esminės pažangos. Na ir visgi dėrybos turi paspartėti, jeigu norime pasiekti rezultatų ir reikia kuo galima, reikia, kuo galima skubiau imtis to darbo. Na, aš norėčiau apginti parlamento įgaliojimus kartu su dviem kolegomis e, pranešėjais iš biudžeto komiteto Gonzalės Pons ir užsienio reikalų komiteto pranešėjų ponu Pašku mes dirbome ir aš norėčiau pasakyti, kad šie du kolegos e, yra puikūs, viskas parlamente derinama labai sėkmingai. Du klausimai buvo keliami parlamento ir dar nėra išspręsti, jie yra pirmiausia biudžetas, nėra pasiekta jokios pažangos ir aš vakar kalbėjausi su komisijos nariu Katainenu. Kalbėjome mes su juo, kai vyko diskusijos apie biudžetą ir mes gavome komisijos pasiūlymą, e, kur sakoma, kad nebus per, paimamos lėšos iš kitų programų. Taigi čia šią savaitę apie tai irgi yra daug diskutuojama. Toliau, kalbant apie įvairius veiksmus. Mes čia siūlėme kompromisinį variantą, mes beveik pasiekėme susitarimą dėl testo, kur yra sakoma, kad programa neturi būti pagal ją finansuojami ginklai, kurie draudžiami pagal tarptautinius įsipareigojimus. Taigi mes vis, dabar laukiame tarybos reakcijos dėl atitinkamų keliamų e, sąlygų finansuojamiems veiksmams. Tos įmonės e, kurias kontroliuoja trečiosios šalis. Čia yra labai svarbus aspektas. Mes norime, kad taryba atsižvelgtų parlamento poziciją. Parlamentas mano, kad absoliučiai yra tai būtina, nes kalba eina apie ginklų pramonę. Ir tai yra tikrai labai jautrus klausimus. klausimas, taigi reikia gerbti ES autonomi, strateginį autonomiškumą. Uh, Ir labai svarbu, kad taryba atsižvelgtų į parlamento poziciją šią prasme. Ir aš tikiuosi, kad korepero posėdis įvyks rytoj ir galiausiai bus pasiekta šiokios tokios pažangos. Kalbant apie darbo programą, komisijos darbo programą, aptariamas vienas kompromisas, kur numatyta galimybė numatyti vykdymo įgyvendinimo aktus. Parlamentas siūlė deleguotusius aktus. Aišku, reikia gerbti parlamento prerogatyvas, teigiant, kad reglamente tie projekt, tos projekto kategorijos, e, tokia projektų kategorija, kuri gali būti finansuojama pagal šią programą, čia turi būti tai tvirtinama e, vykdymo, gyvendinimo aktais, galbūt tokiu būdu greičiau bus galima patvirtinti tuos projektus. Toliau kalbant apie valstybės narės, kurioms taikomi tinkamumo kriterijai. Mes parlamente kalbėjome apie mažiausiai tris įmonės iš trijų valstybių narių, kad būtų galima sukurti konsorciumą vietoj dviejų, ką siūlė komisija ir taryba. Mes kalbėjomės apie galimybę suteikti privalumų tam tikrų privilegijų tiems projektams, kur uh, kurie būtų naudingi valstybėms narėms, bet apie tai dar yra diskutuojama. Toliau kalbant apie tą premijų struktūrą, mūsų parlamento pozicija yra labai artima tarybos pozicijai. Mes norime, kad tais, tomis premijomis pasinaudotų tie projektų vykdytojai, kurie naudojasi įmonėmis tarpininkėmis, tai čia reiks dar patikslinti tam tikrus premijų tos sistemos e, elementus ir aš manau, kad taryba dėl to susitarsime. Taigi tiek yra klausimų, kurie vis dar aptarinėjami, kurie yra labai esminiai. Ir kitas trilogo posėdis gegužės trečiąją dieną, kitą savaitę yra numatytas. Mes, e, kažin ar galime tikėtis gegužės trečią dieną pasiekti galutinį susitarimą, e, reiks dar matyti ir kitų papildomų trilogo posėdžių, kad galiausiai susitartumėme su taryba iki gegužės pabaigos, nes e, dar pirmininkant Bulgarijai reikia pasiekti susitarimo ir labai svarbu viską užbaigti tam, kad būtų numatytos lėšos iš biudžeto, nes ši programa Europos gynybos fondas turi įsigalioti 19 metų sausio mėnesį, taigi labai svarbu visą tai integruoti ir įtraukti į būsimą 19 metų biudžetą. Taigi tiek dar reiks nemažai padirbėti ir norėčiau pasakyti, kad mes tikimės, kad taryba irgi ims past imsis pastangų savo ruoštų, nes parlamentas jau užsibrėžė tikslus ir mes pasakėme, ko mes norime, bet labai svarbu, ką aš ir sakau, pasakiau vicepirmininkui Katainenui, labai svarbu dėrybose abiejų pusių pastangos ir mes negalime tikėtis, kad tik parlamentas darys pastangas, o taryba bus nuleidusi rankas. Taigi tokia yra situacija dabar ir aš tikiuosi, kad pasieksime rezultato gero šiuose dėrybose ir nepamirškite, kad tie, visi mes trys parlamento pranešėjai laikomės absoliučiai tos pačios pozicijos, norime, visi laikomės vieningos pozicijos, norime apginti kiek įmanoma parlamento prerogatyvas. Dėkoju. Ir dar norėčiau padėkoti komiteto sekretariatui, nes e, jų pastangos labai svarbios, kalba eina apie labai jautrų, delikatų klausimą, taigi jų pastangos labai vertinamos. Puikia komanda. Ačiū, ponė Grostet. Mes Bayer Buzekui perduosime tą, ką jūs sakėte, ypatingai jūsų pastabas dėl gerai dirbančio sekretariato. Toliau persime prie kito klausimo. Kiti klausimai tiksliau. Norėčiau Jūs dar informuoti, kad gegužės 17 dieną po pietų vyks diskusijos apie mokslą ir inovacijas, kurios yra atviros pasauliui. Kaip būtų galima sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą per pagal devintąją pagrindų programą. E, šis renginys vyks kartu su STOA komisija ir STS forumu. STS yra japoniškas to variantas. Komisijos narys Moedaš pasisakysim per tą susitikimą. Na ir paskutinis mūsų darbo tarkės klausimas, kiti posėdžiai. Gegužės 16 diena nuo 9 iki 12.30 ir nuo 14.30 iki 18.30, gegužės 17, vėlgi nuo 9 iki 12.30 ir nuo 3 iki pusės 7. Dėkoju, posėdis baigtas.